Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pradėkime Žemės ūkio komiteto posėdį. Sveiki atvykę. Pirmiausiai patvirtinkime darbo tvarkę. Noriu patvirtinti, kad rytojaus komiteto posėdis, tai yra ketvirtadienio, gruodžio ketvirtos dienos buvo atšauktas dėl to, kad buvo išbraukti trys darbo atvarkės klausimai, 12, 12 klausimas, tai yra keitimasis nuomonėmis su Italijos senato deputatų rūmų atstovais, dėl to, kad mūsų svečiai iš Italijos turi kitų įsipareigojimų ir negalės dalyvauti mūsų posėdėje, tai šis klausimas buvo atšauktas. 13 ir 14 darbo atvarkės klausimai dėl uh, pirmininkų suėgos primtos sprendimo pagal 55 darbo tvarkos taisyklės straipsnio nuostatas, kurios apriepia bendrus komitetų posėdžius ir bendrą darbą. Tai, e, už šios pranešimus yra atsakingi Envi komitetas ir mūsų komitetas taip pat, taigi šie darbo tvarkės klausimai taip pat atšaukti. Dabar antrasis darbo tvarkės klausimas, spalio 6-7 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepareikš prieštaravimų dėl spalio 6-7 dienos posėdžio protokolo, jis bus laikomas patvirtintų. Šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu. Noriu priminti, kad verčiama yra į 19 kalbų, išskyrus estų, latvių, maltiečių ir švedų. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas - autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai. nuomonės pranešėjas yra ponas Rebega, tai yra referentas. Ir iš karto pradėsime balsuoti. Šis, šie balsavimo rezultatai bus perduoti INTA komitetui, kuris balsuos dar šį savai, šią savaitę. Jeigu ponas Rebega norėtų balsuoti, tai yra kalbėti ir pasirinti savo mintimis dėl balsavimo, pavyzdžiui, tai suteiksiu jam tokią galimybę. Jeigu ne, tuomet labai labai jums dėkojame, kad nekalbėsite. Ačiū. Pone pirmininkė, su kolega Kozom mes pateikėme pasiūlymą dėl pakeitimo ir norėčiau šį pakeitimą pristatyti tam, kad visi žinotų, apie ką eina kalba. Tik tai mes norime priminti, kad Europos ūkininkams skirta parama dėl Rusijos embargo buvo nepakankama ir šiuo pakeitimu yra <clears throat> atkreipiamas dėmesys į tai, kad autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ir muito mokesčių sumažinimas tik dar labiau pablogins Europos žemdirbių padėtį. Ačiū. Dziękujemy bardzo. Labai ačiū. Galime dabar pradėti balsavimus. Balsuojame dėl nuomonės projekto dėl Europos parlamento ir tarybos pasiūlymo dėl reglamento numeris 55-2008 dėl autonominių prekybos lengvatų Moldovos Respublikai. Balsuokime dėl. Panas Bonano, prašau žodžiu non mi ero fatto vedere prima. Io sono perfettamente d'accordo. Atsiprašau, gal manęs nepamatėte. Pritariu kolegos Ferau minčiai eh, dėl balsavimo, kurį dabar pradėsime. Europa patiria nemažai sunkumų, kadangi embargas Rusijai buvo didelė kvailystė, ir Putinui mes nepakenksime, o ūkininkai smarkiai nukentės nuo to. Europos komisija čia prisijima nemažą riziką, kadangi rezultatai sankcijų tikrai nebus teigiami dėl sveikatos apsaugos ir hygienos, dar norėčiau tarti keletą žodžių. Tai E, mes čia niekuomet nepradėsime darbo, jeigu visi pradės e, pristatinėti savo pakeitimus. E, kolegos dabar diskutuoja vartodami keiksmažodžius. Pirmininkas prašo ramybės. Diskusijos šio klausimu nepradedame. Mm. Taigi, diskusijų dabar nevyks ir pakeitimų pristatymų, manau, kad principai yra visiškai aiškus. Aš e, visuomet esu linkęs suteikti žodį jo prašantiems, tačiau diskusijos pradėti mes tikrai negalime. Todėl išklausėme vieno pasisakymo kolegos, e, o kartoti tų minčių tikrai nereikia. Taigi dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Posso? Volevo finire una cosa. Le cuffie che ci sono qua, fatele pulire perché. E, dėl e, vedimo tvarkos e, ausinės, kuriamis mes naudojamis, yra purvinos, reikėtų jas išvalyti. Ir kas nors turėtų to pasirūpinti, taip pat ir plenarinių posėdžių salėje reiktų tą padaryti. Mes čia kalbame apie, apie higieną. Ryto metu stresas tikrai nėra naudingas dalykas, sako pirmininkas, taigi labai prašau visų laikytis e, rimties ir ramybės ir atinkamai elgtis per komiteto posėdį. Taigi balsuojame dėl pirmojo pakeitimo, kas už jį. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Pereikime dabar prie antrojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesti. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Keldami rankas balsuojame. Kas prieš? atmesta. Kas prieš atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš kas susilaiko. Atmestas septintas pakeitimas, kas už septintą pakeitimą, kas prieš susilaiko atmestą. Aštuntas pakeitimas, kas už šį pakeitimą, kas prieš Balsuokime dėl nuomonės e, projekto su visais pakeitimais. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Jeigu neturite balsavimo kortelę, apie tai praneškite, jūsų balsą atitinkamai priskirsime. Pradame balsuoti elektroniniu būdu. tarp balsuojančių vieno yra per daug e, nuo socialistų frakcijos ir nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Prašau atitinkamai pasitaisyti. Trisdešimt penki už penki prieš du susilaikė. Dėkoju visiems balsavusiems. Labai prašau ateityje laikytis, elgtis taip, kaip e, ir anksčiau elgiamės komiteto posėdžiuose, tie garsus pokalbiai tikrai mums nereikalingi. Pereikime prie penkto darbo atvarkės klausimo. Tai yra viešasis klausimas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Man malonu šį klausimą pradėti dėl naujo reglamento pasiūlymo, dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Šis klausimas yra sudėdamoji Mm. E, mūsų darbų rengiančių reglamentą dalis. Ponas Hoislingas yra pranešėjas. Kadangi ne visi mūsų svečiai gali susėsti, tai galbūt turėtume galėtume išnaudoti tas vietas salėje, kurios nėra užimtos dabar ir leisti mūsų salės darbuotojams suorganizuoti viską atitinkamai. Pracowników sekretariatu o zajęcie się naszymi gośćmi. Chciałbym również powitać panią. Taip pat noriu pasveikinti ponę Pietikainen, kuri yra atsakinga Envi komitete už šį pranešimą ir ponę Mainz, kuri rengia tinkamą pranešimą regionų komitete. Jums yra išdalintas klausimo, e, klausime dalyvaujančių ekspertų sąrašas. Noriu visus juos pasveikinti ir juos pristatysiu atitinkamai jas tvarka. Taigi dabar suteiksiu žodį Žemės ūkio komiteto pranešėjai, ponui Hoislingui. to kalbės e, nuomonės e, referentas Envi komiteto vardu ir regionų komiteto atstovas. Taigi dabar žodis teikiamas ponui Hošlingui. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už suteiktą žodį. Taip pat dėkoju, kad domitės šio klausimu. Manote, kad netrūksta vietų šiandieną. Ir aš e, e, norėčiau pateikti, pristatyti komisijos kovo mėnesį pateiktą e, visiškai peržiūrėtą ekologinės žemdirbystės reglamentą. Jisai kelia daug diskusijų ir mes parlamente turėsime nemažai vietų tenai pakeisti ir patobulinti, kad šis dokumentas taptų įmanomas taikyti praktikoje. Yra nemažai iškelta kritinių momentų, kurie yra viešai svarstomi, pavyzdžiui, Tai yra, kad numatytos e, nulinės rybinės vertės, tai yra kenksmingų medžiagų nulinės rybinės vertės e, ekologinė ūkininkavimo srityje. Ir Tai žinoma, ekologinio ūkininkavimo užsiimančiam sektoriu didelių problemų kelia ir kyla klausimas, ar tai yra tikslinga ir prasminga, ar mes galime dar labiau patobulinti tą ekologiško ūkininkavimo sektorių, ar vis dėlto jau užtenka tokio, kokį mes jį turime, jis pakankamai tobulas. Uh, Kai kuriuos dalykus vis dėlto reikia tiksliau apibriežti šiame reglamente ir e, buvo užduota nemažai klausimų šiam sektoriui, į kuriuos buvo atsakyta, pavyzdžiui, regionas ir e, jo aprūpinimas, ekologiško e, žemdybysės regiono aprūpinimas tam tikrais pašarais ar sėkla, sėklomis ir nėra aiškiai apibrieštos tokio, tokio, tokio aprūpinimo nuostatos. Taip pat mes turime problemų su deleguotaisiais aktais dėl to, kad, aišku, iš esmės aš nepasisakau prieš deleguotusius teisės aktus, bet jie turi, kelia problemų dėl to, kad komisija galų gale e, turės daugiausia, e, daugiausia galių, ką nors keisti ir pat, pat, pat, pat, pačiai reglamentuoti. Ir mums būtų sunku tai suvaldyti. Labai svarbus yra ir kontrolės klausimas, kadangi jie turėtų būti perkelta e, iš Agrė generalinio direktorato ir tai mums kelia didelį susirūpinimą, kadangi kontrolė yra labai svarbus šio reglamento e, momentas, aspektas, reikėtų ją geriau reglamentuoti, pagerinti. Mes visi dėl to sutarėme, tačiau perkelti šias, šią pareigą, šias prievolės e, į kažkokios kitos struktūros, e, ant kitos struktūros pečių mūsų manimų yra neteisinga. Mes um, Europoje turime iš tiesų uh, stiprų ekologinės žemdirbystės sektorių Europoje, ypač, pavyzdžiui, mano šalyje, Vokietijoje. Ir kyla klausimas, ar tie uh, pakeitimai, tie svarbus pakeitimai yra iš tiesų uh, es, tikslingi, ar mes, netu, ar mes čia ne, neapsunkisime šio sektoriaus uh, gyvenimo. Taigi yra tikrai nemažai klausimų susijusių su šiuo reglamentu. Uh, Ir aš manau, kad e, parlamentas dabar jau e, taip pat imasi žingsnių, taryba savo ruoštų irgi diskutuoja. Ir aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti į, į šio sektoriaus poreikius ir jam kylančius klausimus. Ir manau, kad šis e, klausimas šiandieną prie to prisidės. Mes galėsime pasvarstyti, kokios, kokių konkrečių priemonių turėtume imtis, kad šis e, sektorius, e, kad jam būtų lengviau gyventi ir kad tas reglamentas atitiktų jo poreikius. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście. Pirmininkas, dėkoju. Iš tiesų, ši tema kelia didelį susidomėjimą viešojoje erdvėje jūsų pastabos iš tiesų reikšmingos, ponė pranešėjau. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai pranešėjai iš Envi komiteto, poniai Pietikainen. Ar ji salėje? Taip. Taigi, mielai prašom, suteikiu jums žodį. <coughs> Thank you very much and uh, thank you for organizing uh, jointly. Dėkoju, kad surengėte šiuos klausimus. Aš tikrai tikiuosi puikaus bendradarbiavimo šią temą su Agri komitetu. Visi žinom, kad ekologinės rinkos Europoje nuolat auga, tai yra labai gerai. Tai kuria pridėtinę vertę ūkininkai gauna papildomų lėšų iš ekologinės žemdirbystės. Ateityje taip pat tai turės įtakos eksportui. Europa užsidirbs nemažai iš eksportuojimų ekologinių produktų. Paklausa ir domėjimasis taip pat auga. Žmonės nori gero maisto, nori žinoti maisto kilmę, todėl tikrai nemažai vartoja ekologiškų produktų. Ir mes turim užtikrinti, kad ekologiškų produktų kokybė būtų gera. Vienas pagrindinių aspektų yra kontrolė. Šis aspektas man kelia klausimų. Žinom, kad ūkininkai visoje Europoje stengiasi užtikrinti, kad produktai būtų geros kokybės ir jiems turbūt nereikėtų didinti kontrolės ir patikros. Labai tinkama tuomet e, tik tai ta kontrolė, kuri yra pagrista rizika. Toks pasiūlymas yra labai geras. Kalbant apie importą iš trečiųjų šalių, e, kontrolė turėtų būti griežtesnė. Jūs prisimenat uh, arklieno skandalą, jis turėjo poveikio visam sektoriui. Aš puikiai suprantu, kad čia dabar uh, negalime keisti šio reglamento, bet uh, tikiuosi, kad imsimės atitinkamų žingsnių rengdami bendrą politikos poziciją. Mes turim užtikrinti vidinės kontrolės sistemas ir tikrinti ekologiškus produktus. Kągi tai reiškia? Mes turim prašyti griežtesnės kontrolės tose regionuose ir tose sritise, kurių, kurioms netaikomi mūsų teisės aktai. Mes turim užtikrinti vidinę kontrolę, ir tą vidinę kontrolę atliekant institucija turi būti audituojama ir auditorius turi būti trečioji šalis. Ir tie auditoriai turi būti registruoti Europos Sąjungoje. Tokią schemą pasiskolinam iš buhalterijos. Ir žinot, kaip tai veikia. Daroma buhalterija, kompanija turi savo buhalterį, kuris už tai atsakingas, bet auditui, kuris tikrina tą visą buhalteriją, yra samdoma bendrovė iš šalies. Taigi ir čia galėtume pasitelkti tokią pačią schemą. Ir tikrai ilgalaikiai perspektyvoje mes turėtume tokį pavyzdį įdėkti ir šioje srityje. Dar kiti dalykai, kuriuos norėčiau paminėti, yra tokie. Parlamente turim aptarti ir tokias smulkesnės problemas. Viena tokių problemų klausimas, ar visas ūkis visais atvejais turi būti ekologinis. Ar galim sukurti tokią sistemą, kur dalis ūkio būtų ekologinis, o dalis ūkio yra tarsi pereinamasis prie tos ekologinės ūkininkystės. Dar apie tai reikėtų e, padiskutuoti detaliau. E, taip pat dėl sėklų ir reprodukcinės medžiagos. kai naudojamos sėklos, reikėtų uh, leisti didesnį mėšlo kiekį uh, atsigabenti iš neorganinių, neekologinių ūkių. Kitas dar dalykas yra E, šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kaip galėtume reglamentuoti šį šiltnamio efektą sukeliančios dujas ekologiniuose ūkiuose. Į tai reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį. Taip pat reikėtų aiškiau apibrėžti gyvūnų gerovę, nes ekologiniai E, sudėtis nėra vien tik cheminė sudėtis. Mes turėtume pakalbėti ir apie tai, kaip e, vykdoma gamyba. Taip pat, e, kaip jau buvo minėta, dar yra tokių smulkesnių problemėlių, kurias reikėtų aptarti, apibriežti ir išaiškinti, bet čia aš jau į konkrečias detalės nesileisiu. Aš tik norėčiau pritarti prieš tai pasisakiusiam kalbėtojui, kad e, deleguoti į teisės aktai taip pat svarbus yra klausimas ir tikiuosi, kad e, dar kartą jį aptarsime, nes tikrai jais suteikiama per daug įgaliojimų. Dėkoju suteiktą žodį ir tikiu e, jūsų e, puikaus bendradarbiavimo su jumis. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie zabranie głosu panią Mai, sprawozdawcę. Dėkoju. Dabar norėčiau kreiptis į ponę Mai, kuri yra regionų komiteto pranešėja. Gal jūs norite pasisakyti? Um. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu nuoširdžiai padėkoti už galimybę pristatyti poziciją šio labai svarbių klausimų. Aš esu Overaisis e, savivaldybės tarybos narė ir mes rytoj balsuosime šio klausimu. Aš šioje vietoje sėdžiu, taigi e, labai svarbu mums žinoti rytoj, kokie aspektai jūsų komitetai svarbus ir e, turint omenyje, kad jūsų sprendimas turės tiesioginį poveikį kiekvienam regionui, tai ta tema dar e, svarbesnė tampa. E, tai svarbu ne tik apie tikslus kalbėti, tačiau ir apie jų poveikį. Taigi dabar aš pakalbėsiu apie atskirius aspektus. Pirmiausiai e, dėl lygiai grečios žemdirbystės ir komisija nori tam padaryti galą. Europos regionuose yra labai daug ūkių, kurie tik iš dalies yra ekologiniai. Komisija nori taip pat e, šimtų procentų užtikrinti e, ekologinę e, žemdirbystę nuo 2010 metų. Mes manome, kad tai yra neįmanoma. Trečias dalykas, regionų komitetas tikrai nepasisako prieš E, sudėtinga sistema susijusi su maisto sauga, nes maistas turi būti arba saugus arba ne ir įvairūs tarpiniai saugumo lygiai tik tai įneša sumaišti tarp vartotojų. Taip pat mes manome, kad praktikoje E, ir kiti komisijos pasiūlymai yra sunkiai įgyvendinami, nes e, ekologiniai ūkininkai vakume negyvena ir jie negali prisimti nei finansinės, nei socialinės atsakomybės už viso žemės ūkio problemas. Reikia tą naštą paskirstyti tolygiau. Taip pat, kalbant apie smulkiuosius ūkininkus, komisija nori sumažinti jų administracinę naštą, tam pritarėme, tačiau komisija pasitelkė uh, E, smulkaus ūkininko apibrėžimą pagal e, valdomus žemės e, plotus 5 hektarų. Tuo tarpu Niderlanduose 5 hektarų 5 <clears throat> hektarų žemės valdantis ūkininkai priskiriami stambiems ūkininkams, Ispanijoje smulkiems, taigi čia mes siūlome atkreipti dėmesį į regioninius skirtumus, skirtumus tarp valstybių narių ir taip pat atkreipti dėmesį į E, ūkininkų ūkių apyvartą, kurio, kurios jie pasiekė. Taip pat manome, kad e, derantis dėl priekybo žemės ūkio produktai su trečiosiomis šalimis šios e, darybos turi vykti labai skaidri ir tiems patiems produktams negali būti taikomi skirtingi kokybės reikalavimai, nes vartotojai svarbu, kad visi produktai būtų vienodai traktuojami. Taip pat svarbu kad tos kontrolės, kurios yra vykdomos ir toliau išliktų, kad e, ūkininkų ūkiai būtų tikrinami kartą per metus ir kad e, tų patikrų skaičius nebūtų dažinamas. Regionų komitetas e, nepritarė daugeliu, kai kuriems dalykams, tačiau kai kuriems ir pritarė. Aš dabar paminėjau tuos svarbiausius e, mums neprimtinus aspektus ir manau, kad ir toliau galėsime diskutuoti. Aš linkiu Jums savo sprendimuose vadovautis išmintimi, jeigu bus e, priimti dabar teikiami pasiūlymai, tai ekologiniai produktai žemės ūkio e, nebus tokie didelėme, didelė apimtimi teikiami į ES rinką, mes to nenorime. Ačiū uždėmesi. Dėkoju už pasisakymą, už regionų komiteto poziciją. Ji turi be abejo įtakos ir mm, būtent tam klausimui susijusiu su ekologinė ūkininkavimu, ūkininkavimu ir ekologiškų produktų gamyba. Ir dabar norėčiau perduoti žodį uh, mūsų prelegentams. E, pirmiausia, du mūsų svečiai kalbės, po to bus e, klausimų raundas. Pirmiausia, e, suteiksiu žodį kolegai iš Vokietijos, ponai Felix Prinz su Löwenstein. Prašau, ponia daktarė, jums suteikiame žodį. Ir norėčiau, kad jūs laikytumėtės jums skirto laiko. Ačiū, ponia pirmininkė, ponius ir ponai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandieną kalb, pakalbėti ir išdėstyti Vokietijos ekologiško sektoriaus e, poziciją ir turbūt iš esmės e, Europos e, ekologiško ūkininkavimo sektoriaus e, nuomonė. Buvo pateiktais įvairūs klausimai. Pirmasis buvo susijęs su bendru šio reglamento įvertinimu. Ir reikia pasakyti, kad kyla klausimas, ar ekologiškas ūkininkavimas iš tiesų turi tapti aktyvę ūkininkavimo formą ir sektoriumi, ar tai turėtų būti kažko, likti kažkokia nišinė, nišinis sektorius. Mūsų pozicija šio klausimu yra labai aiški turint omenyje tuos dramatiškus e, įprastinio ūkininkavimo padarinius ir daroma pra, blogą įtaką ekosistemoms, bioįvairoviai, klimato kaitą kaita ir panašiai, mums reikia ekologinės žemdirbystės, ekologinio ūkininkavimo kaip alternatyvos. Ir net jeigu ir dar reikia padary, nuveikti daugybę įvairiausių mokslinių tyrimų atlikti, ir, e, tačiau matome, kad e, Daugybė studijų įrodo, jog šis kelias, ekologiškas kelias yra tikrai įmanomas eiti, įmanoma, e, įmanoma taikyti šį metodą. Tačiau mums reikia numatyti, kad e, tas reglamentas e, prisidėtų, skatintų šio sektoriaus tolesnį plėtojimą, o ne jam, kirs, jam užkirstų kelią. Kitas klausimas buvo susijęs su mišreis ūkiais ir jiems taikomomis taisyklėmis. Iš tiesų buvo paminėta, jo kontrolės klausimas čia yra labai svarbus e, ir būtų pageidautina, jeigu iš viso netgi būtų galima uždrausti mišriuosius ūkius. Tačiau, mano manimo, šiomis aplinkybėmis, dabartinėmis aplinkybėmis mums reikia vis dėlto e, numatyti, numatyti galimybę dar e, ga, užsimti ekologinę ūkininkavimu šalia konvencinio ūkininkavimo, kadangi kitos galimybės kol kas nėra. Trečias klausimas buvo susijęs su likučiais, produkcijos likučių rypinėmis vertėmis. Ir Žinoma, tas, tas orientavimasis į gamybos procesą visuomet buvo ekologiško ūkininkavimo pagrindas ir reikia jį išsaugoti. O komisijos pasiūlymas, e, kad ūkininkai atsakytų už tai, kam jie negali daryti įtakos, yra visiškai nesažiningas ir neleidžia e, nau, kitiems ūkininkams apsispręsti imtis ekologiško ūkininkavimo. Todėl mes nepritarime, kad ekologiškiams produktams būtų nustatytos kažkokios ribinės vertės. Pavyzdžiui, mūsų pavyzdys tai rodo. Mes auginame prieskoninės žolelės, pavyzdžiui, pipirmėtės, kurios e, gali absorbuoti ir tam tikros e, riebalus skaidančias medžiagas ir tai yra neišvengiama, kadangi tos svetimos medžiagos yra e, aplinkoje, yra mūsų aplinkoje, šitoje zonoje ir e, mes negalime užkirsti kelio tam, kad kartais to ribinė vertė yra šiek tiek viršiema, pavyzdžiui, jinai siekia 0,01 mg kilogramui. Tačiau e, Įsivaizduokite, jeigu aš turėčiau e, pirkėją, klientą, kuris pats savo ruoštų gamina, pavyzdžiui, pipirmečio arbatą ir jisai, remdamasis dabartinėmis taisyklėmis, turėtų turėti omenyje, kad gali būti E, iš jo gaminamos arbatos ištrauktas pakelis ir nustatytas ribinės vertės e, netitinkantis, netitinkanti koncentracija, didesnė koncentracija, jis turės atsisakyti ir ištraukti iš apyvartos visą produkcijos partiją. Ir tai yra absoliučiai e, nepriimtina, kadangi yra daroma įtaka ir didžiulė žala visam gamybos procesui. Todėl mums yra absoliučiai neįmanoma laikytis tokios e, nuostatos, tokios taisyklės, kad e, e, ribinė likučių vertė turėtų siekti nulį. Tai yra jos, jos išraiška skaič, skaičiumi būtų nulis. Tai yra neįmanoma. Žinoma, tas diskusijas, tomis diskusijomis dėl tų likučių būtų galima pasinaudoti kaip tam tikrus svertų, kad pagaliau įgyvendintumėme e, e, principą teršėjas moka. Ir mm, ga, jeigu nustatomas kažkokia tai tarša teritorijoje, tuomet e, galbūt negalima, mes dėja nukenčia mūsų, mūsų ūkininkavimas nukenčia, mes dėja turime atsisakyti tam tikrų pagamintų produktų, ištraukti juos iš rinkos, bet bent jau galime kreiptis, pavyzdžiui, į teismą, paduoti į teismą mūsų kaimyną. Uh, Pana, panašus klausimai kyla ir, pavyzdžiui, ekologiškiams vindariams, kurie, kuriems yra sunku paaiškinti savo klientams, kodėl jie nebegali šiais metais tiekti vyno, nes ir klausimas, kitas klausimas, į ką reikėtų kreiptis ir ką paduoti ir į teismą už tai, kad buvo vieno kilometro diametru e, užteršta teritorija ir dėl to ekologiškas vindarys nebegali savo klientams pasiūlyti tais metais kokybiško vyno. E, Dėl kontrolės dar kartelį, žinoma, ta e, likučių kontrolė turėtų būti tam tikras ver, e, vertinimo, tikrinimo instrumentas, tačiau jis egzistuoja jau dabar, jau šiandieną. Yra įmami mėginiai ir įvertinama, ar yra kažkokių likučių, ar jie viršė normas ar ne. Apskritai dėl kontrolės sistemos galima pasakyti, kad yra gerai, kad ekologiškas E, sektorius yra kontroliuojamas labai griežtai, lyginant su e, konvenciniu ūkininkavimu. Ir tas kontrolės, tie mechanizmai bus ir toliau plėtojami ir griežtinami. Taip pat yra gerai, kad e, vertinant riziką, kuomet atliekama kontrolė, yra įvertinama tinkamai ta rizika ir ten, kur tas, tos, ta rizika yra minimali arba jos nėra, kai yra E, pavyzdžiui, parduodami produktai, kurie jau nebebus toliau e, kaip nors dorojami, perdirbami, tuomet tas kontrolės, kontrolė nebėra būtina. Ir nustatant naujas kontrolės taisyklės, ir reikia e, turėti omenyje, kad nėra jokios prasmės e, tas kontrolės mechanizmus, naujus kontrolės mechanizmus įvesti e, kažkokioje nau, papildomoje e, maisto gamybos grandyje, tai yra ten, kur jau mes kalbame apie galutinius maisto produktus, kuriuos vartoja mūsų vartotojai, kuriuos perka vartotojai ir kurie apie tai nieko neišmano. Uh, Taip pat reikia paminėti, kad sąlygos, e, ekologiško ūkininkavimo sąlygos skirtingos regionuose labai skiriasi ir, pavyzdžiui, lyginant Europą ir su besivystančiomis šalimis, taip pat e, skirtumai akivaizdus. Todėl komisija turi stebėti ir to e, ekologiškų produktų importo į, iš trečiųjų šalių kontrolę. O kalbant apie apie tiek, tiekiamas medžiagas, tai tiekiamas sėklas ir, ir dauginamąją medžiagą. Reikia pasakyti, kad Vokietijoje e, šios, šios ryties rinka yra tikrai skaidri, veikia skaidriai ir mes e, pas mus viskas vyksta labai sėkmingai ir aš pat savo ūkiją matau, jog e, auginant labai specifines kultūras ekologiškos sėklos yra e, taip pat auginamos ir jų poreikis nuolat didėja. Dėl pašarų e, mes turime, iš tiesų, e, iš tiesų šis sektorius naudoja, vartoja tam tikros, pavyzdžiui, baltyminius pašarus ir panašiai, tačiau ir tas, ta, tie pašarai yra konvenciniai, tačiau ta dalis įprastinių konvencinių pašarų dalis nuolat mažėja. Ir, e, prieš vėl pradedant galvoti apie to 5 procentų išimti taikomą e, e, taikom, taikoma būtent tuo, tų baltyminių e, medžiagų e, naudojimo ekologiškame sektorėje, reikia vis dėlto pagalvoti apie tai, kad e, tuose ekolo, ekologiškose ūkiuose auginamus gyvulius, jiems tiekiamus pašarus reikia pakeisti kažkuo kit, kit, kitu užtikrinti atitinkamą aprūpinimą. O kalbant apie apskritai, apie komisijos deleguotusius aktus, reikia pasakyti, kad e, pirmiausia, šiem, šie, šiems ekologiškos sektoriaus ūkininkams turi būti viskas labai aišku prieš suteikiant visas teisės komisijai. E, turi būti atitinkamos, nustatytos atitinkamos kontrolės mechanizmai ir koordinacija tų mechanizmų tarp skirtingų struktūrų. Ir taip Tik tai tokiu būdu mes užtikrinsime, kad ta kontrolė bus veiksminga ir be abejo reikia nuolat e, taikytis prie naujausių mokslinių tyrimų ir kiekvienas komisijos, kiekvienas komisijai suteikiamas e, e, kiekviena prievalė ar uždavinys ir, gal, ir gale valdžia turėtų būti gerai apgalvota iš anksto, Nes mūsų manimų kol kas numatytos deleguotųjų aktų e, skaičius komisija yra pernelyg didelis ir nepakankamai gerai apmastytas. Ir mums reikėtų, ap, mūsų manimų reikėtų jų apriboti tik tai tais, kurie yra tikrai visiškai absoliučiai būtini. Ir naujasis reglamentas parodo, kad e, kuo ilgiau, kuo, kuo ilgesnė jo trukmė, galiojimo trukmė, kad iš tiesų reikia tobulinimo ir kad ekologinio ūkininkavimo teisės aktai, šio sektorių, šią sektorių reglamentuojantis teisės aktai gali būti dar tobulesni. E, mums reikia juos tobulinti jau dabar ir to, tada užkirsime kelią bet kokiems nesusipratimams ir neiškumams, kurie kyla e, šiame sektoriuje veikiantiems ūkiams. Ir taip užtikrinsime ir daug didesnį um, to tai reglamento įgyvendinimo saugumą. Um, mes jau pateikėme labai daug detalių pasiūlymų, kaip būtų galima šį dokumentą patobulinti ir tikimės, kad parlamentas atsižvelgs į juos. Mūsų visų bendras tikslas turėtų būti e, ekologišką sektorių paversti tikrai įmanomų e, taikyti praktikoje, e, jame neturėtų galioti per nelik daug apsunkinančių ūkininkų gyvenimą taisyklių ir tai turi būti, aišku, e, vartotojams palankus sektorius, skatinantis juos vartoti ekologiškus produktus. Zglašanie. Štai aš žodžiu kitam ekspertui greitų laikų, prašau įsiregistruotis, jeigu norite užduoti klausimus ar kalbėti pirmąją mūsų diskusijų dalyje, po to dar bus antroji dalis. Aš e, prašau registruotis, todėl kad galėčiau geriau tvarkyti laiką. Antroje dalyje pirmiausia galės kalbėti tie, kurie nepasisakė pirmoje dalyje arba neturėjo tokios galimybės, viskas priklausys nuo to, kiek laiko mums liks, taigi turėkite tai omenyje. Kitas mūsų ekspertas, kuriam suteiksiu žodį, yra ponas Jorn Sanders. Jis yra e, Žemės ūkio miškinkistės ir žuvininkistės e, mokslinio tyrimo instituto mokslinis bendradarbis, taigi prašau dabar e, joms suteiksime žodį ir neviršykite nustatyto kalbėjimo laiko. Jums, man pirmininkė, ponas ir ponas, aš taip pat norėčiau nusidžiai padėkoti už tai, kad šiandien galiu perskaityti savo pranešimą, pasidalinti su jumis savo kaip e, mokslinio politinio konsultanto mintimis svarstamais klausimais. Aš su kolegomis vertinau dabar galiojantį e, reglamentą ekologinės žemdirbystės ir e, E, tai buvo ekspostį vertinimas, siekiant įvertinti, kaip galiojančios nuostatos padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Reglamento peržiūra nukreipta į ateitį, siekiant sudaryti geresnės bendrasias sąlygas tam, kad per artimiausių 10-15 metų ekologiniai ūkininkai e, galėtų aukti ir plėtotis. Taigi labai svarbu diskutuojant turėti minėtą ilgalaikę perspektyvą, taip pat labai svarbu nepamiršti ir atsižvelgti į tai, kad ES ekologinės žemdirbystės reglamentas yra tai tik viena priemonė siekiant pažangos žemės ūkio srityje. Taip, kiti svarbus klausimai yra e, parama, moksliniai tyrimai, ryšių priemonės ir taip toliau. Mano vertinimu, jeigu mes kalbėtume apie siekį toliau vystyti ekologinę žemdirbystę Europoje, yra labai svarbu atsižvelgti ir tas kitas priemonės. Todėl manau, kad e, galiu teikti, remdamasis atliktų vertinimu, kad e, nuosekli paramos politika e, atsižvelgiant į ekologinės žemdirbystės pasiektus rezultatus yra labai svarbi, siekiant tolesnės sektoriaus plėtros yra daug svarbesnė negu reglamento peržiūrą. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kad siekiant ekologinės žemdirbystės pažangos Europoje būtina visiems sutelkti pastangas, visiems suinteresuotiems subjektams veikiantiems ES lygmenių atskirose valstybėse narėse ir taip pat atskirose regionuose. Tam tikra prasme suprantamas dalykas yra, kad ES institucijos pirmiausiai E, svarsto su Europos teisės aktais susijusius klausimus, e, valstybės narės su nacionaliniais teisės aktais, aš tačiau noriu paklausti, ar taip elgtis visuomet tikslinga, kuomet siekime pažangos ekologinės žemdirbystės rytyje, tai aš pasigendu strateginių tokio vystimosi sąlygų. Mano vertinimu strateginės planas leistų mums vienu vertus įgyvendinti atskiras politinės iniciatyvas ir elementus, bei juos tarpusavėje susijęti. Pavyzdžiui, e, bandant e, inicijuoti tam tikrus teisės aktų pakeitimus e, ir teikiant atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų būtų galima sutelkti pastangas siekiant papildomų ekspertų išvadų ir juos integruoti į teikiamus pasiūlymus, todėl reikia papildomų diskusijų su už ekologinį žemdirbystės plėtrą atsakingais asmenimis, reikia su jais diskutuoti apie tai, kokiais bendrais principais turi vadovautis e, Europos ekologinės žemdirbystės siekiant pažangos šioje srityje, reikia šios paklausti, e, koks yra ekologinės Europos žemdirbystės tikslas Europoje atskiriuose valstybėse narėse ir jų regionuose, nes tik tokiu būdu suprasime, ką mes turime ir kalbėdami apie plėtrą, vystimąsi ir augimą. Komisija kovo mėnesį e, pateikus savo reglamento projektą, kuris susilaukė griežtos kritikos, Vokietijos vertinimu tais aspektai svarbus, pirmiausiai tai yra deleguoti teisės aktai, tai yra tam tikra prasme jodoji dėžė, nes tikrai ne, nežinome, kas mūsų laukia pasitelkus šios galimus te, e, deleguotus teisės aktus, taip pat e, šimtiniai leidimai e, bei ribinės vertis skirtas ekologiniams ūkiams ekologinės žemdirbystės pagrindinis principas yra toks, kad reikia nesinaudoti e, jokiamis priemonėmis, kurias ūkiai patenka iš išorės, o jeigu jais yra naudojamasi, tuomet jie turi būti ekologinės kilmės. Tai yra pagrindinis ekologinės žemdirbystės principas, svarbiausias aspektas čia yra, ar ir toliau sieksime vadovautis šiuo principu, ar e, ir <clears throat> ar jo atsisakyti. Jeigu mes e, norime jo vadovautis ir toliau, tai turime konstatuoti, kad garantijos teisės aktai yra per daug bendro pobūdžio. Mes konstatavome, kad kai kuriuose regionuose galiojančios išimtis tapo taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl sėklų. Jungtinėje karalystėje nuo 2007 iki 2011 metų e, išimtinių leidimų skaičius padidėjo 120 procentų e, kviečiams ekologiniams, to tarpu pasėlių plotai sumažėjo 11 procentų, <clears throat> Niderlanduose 270 procentų padidėjo leidimų išimtinių skaičius, pasėlių skaičius sumažėjo 9 procentais. Taigi, e, žinoma, kad tokiu būdu sudaromos labai palankios sąlygos ekologiniams ūkininkams pasinaudoti tomis išimtimis ir tai atneša ekonominės naudos e, sėklų augintojams. Padėtis Europoje iš tiesų yra labai sudėtinga ir labai skirtingos yra galimybės apsirūpinti sėklomis, todėl e, manau, kad e, būtų daug prasmingiau parengti regioninės plėtros strateginius planus, kurie būtų privalomo pobūdžio ir kur atskirose regionuose veikiantis ūkininkas suinteresuoti subjektai galėtų pasvarstyti, kaip šių tikslų pasiekti. Vienas dalykas yra aiškus, jeigu norime pasiekti šių tikslų, reikia daryti didesnį spaudimą, prie kurio turi prisitaikyti ekologinės žemdirbystės subjektai. Turime atsižvelgti taip pat ir į tai, kad tas spaudimas nepadarytų per daug žalos, kad jo rezultatai nebūtų priešingi. Taigi reikia labai subtiliai nustatyti tą spaudimo lygį tam, kad sektorius nepatirtų žalos. Kalbant apie išimtinius leidimus, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, atskiro, atskiri ūkiai labai skirtingai atrodo turi, e, e, naudoja skirtingas priemonės savo veikloje. Pavyzdžiui, kalbant apie sėklas, E, tai kai kurie ūkiai neturi galimybės paprasčiausiai naudotis vietinėmis sėklų rūšimis, o kalbant apie baltymus, jeigu mes norime kuo greičiau pasiekti tą šimto procentų vertę, tai rinka gali nespėti sureaguoti ir gali stikti taip, kad padidės importo apimtis iš Azijos, dėl to, kad vietinė rinka nesugebės poreikių patenkinti. Šią diskusiją būtina nepamiršti ir tai, kad e, tie e, šimtas procentų e, darbinių priemonių arba žemės ūkio priemonių šimtų procentų apsirūpinimas jomis reiškia ir papildomas sąnaudas ūkiams. Ir aš manau, kad e, norint patvirtinti tokias vidės ribinės vertės, reikia tikėtis aukštesnių kainų. Bent jau artimiausiu laikotarpiu noriu pasakyti štai, kad jeigu atsisakysime išimtinių leidimų, tai sulauksime tiek teigiamo, tiek neigiamo poveikio. Jeigu e, atsisakysime išimtinių leidimų, turėsime už tai sumokėti kainą mano vertinimu ta mokėtina kaina kol kas nėra visiškai aiški, nes neturime pakankamai informacijos, kad galėtume ją prognozuoti, nežinome, kokios būtų papildomos sąnaudos, jeigu lieptume naudoti 100 procentų ekologinės sėklas ir taip pat nežinome, kokia didelė būtų baltymų spraga, kurią reikėtų užpildyti, todėl čia reikėtų surinkti papildomų duomenų tam, kad galėtume aiškiau įvertinti neigiamas sąnaudas, atlikti palyginamąją analizę ir apsispręsti dėl tolesnės proceso eigos. Kiti aspektai susijęs su neleistinomis medžiagomis ekologiniuose žemės ūkio gaminiuose. Nemažai augintojų asociacijų atstovų teigia, kad dabar pereinama nuo proceso kontrolės prie gaminių kontrolės, skaitydamas komisijos pasiūlymą, aš išvelgiu vis tik tai e, mm, tą siekį labiau orientuotis į e, proceso kontrolę, o ne į produkto kontrolę, siekiant suvienodinti galiojančias kontrolės taisyklės ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą. Kalbant apie uh, patikros taisyklės sunku suvokti, kodėl Europoje e, esama tokios didžiulės taisyklių įvairovės, tik keturios iš trylikos valstybių narių yra patvirtinusios e, tam tikrų cheminių medžiagų likučių kontrolės e, teisinę bazę. pateisinį pagrindą. Ir e, patikros metodikos yra labai skirtingos. Vieni produktai yra tyriami dėl užterštumo, kiti dėl tam tikrų medžiagų neleistinų likučių. Klausimas, kaip sustiprinti vartotojų pasitikėjimą ir ar tiek dabar, tiek galbūt ateitie vartotojų pasitikėjimas nebus labai stiprus, tai e, turint omenyje, kad e, aptinkama tam tikrų likutinių cheminių medžiagų ekologiniuose produktuose, tai ši problema būdinga ne tik ekologiniai žemdirbystai, tačiau taip pat ir įprastiniam žemės ūkio produktams ir nepaisant to, kad vis tiek tokių likutinių medžiagų aptinkama ekologiniuose produktuose kyla klausimas, kodėl e, <clears throat> taip smarkiai didėja paklausa, turint omenyje, kad 56 procentais nuo 6 iki 11 metų ta paklausa išaugo. Taigi tiek norėjau dabar pastabų e, pasakyti pradžioje, o vėliau galbūt diskusijos metu galėsiu atžvelgti ir kitus aspektus. Ačiū dar vienam mūsų ekspertui, sako pirmininkas, noriu Jums pranešti, kad salėje yra ir, ir kitų organizacijų ekspertai. Škopa Kožėkos, Pons Ruso ir Janas Plaga atstovauja ekologinio žemės ūkio judėjimo federacijos interesus. Dabar trumpai jiems suteiksiu žodį, kartuoju trumpai. Pirmasis ponas Ruso Ačiū, pan pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Nors teikti jums galimybę kad suteikėte žodį šiandien. Yra anglų, tai aš paimsiu. Taigi visų pirma, e, štai ką norėčiau pasakyti. Pastaruoju metu smarkiai e, padidėjo ekologiškų produktų suvartojimas, tačiau e, ūkių pereimas prie ekologinės e, žemdirbystės sumažėjo. Taigi norėčiau pateikti praktinį ir technologinį atsakymą. Ar tikrai mes norim vadovauti ir ekologiškų produktų auginimui Europoje? Ar norim kurti pridėtinę vertę? Ar turim padėti išlaikyti bio įvairovę. Nes skirtingose regionuose taisyklės kol kas yra skirtingos. Jeigu tokių ambicijų imsimės, tai parodysim, kad galim pasiekti e, rezultatų, galim kurti papildomas vieta, darbo vietas, galim kurti pridėtinę vertę. Dabar skirtingų regionų augintojai. Dabar yra mūsų organizacija sieja 225 ekologiniai ūkiai, bet tik tai 5 procentai žemės yra naudojama ekologiškiams ūkiams. Mums reikėtų vengti skirstimo, ypač tose srityse, kur e, ūkininkavimas yra labai intensyvus labai daug užauginama grūdų, kurie tiekiami kaip maistas ir pašarai, bet e, ne visi ūkininkai gali tais ištekliais naudotis. Taigi intensi... intensyvinami žemdirbystę mes apsunkiname kelią prie pereimo prie ekologinio ūkininkavimo. Mums reikia suteikti galimybę vykdyti pokyčius, kad kompanijos galėtų aukti, kad ūkiai būtų įvairialypiai. Tik tai taip pakeisime situaciją, ypač kalbant apie e, sėklas, apie gyvūnus, kurie naudojami dauginimui. reikėtų atlikti tyrimus, kurie tyria ne tik e, ekologinius produktus, bet ir platesnės apimties tyrimus. Taigi paprastai išnekant norėčiau pabrėžti, kad stebėsinos problema yra labai svarbi ir mes pasisakom už komisijos nuomonę. Atsiprašau, kad kalbėjau kiek per ilgai, dėkuoju. Dziękuję, pan Plage, bardzo proszę. Vas plakė, prašau. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, labai ačiū už galimybę leisti pasisakyti biologinės žemdirb... ekologinės žemdirbystės e, sektoriaus atstovui IFO AMIO grupė, kuri atstovauja Europos ekologinės žemdirbystės sektoriui nuo pat pradžios reikalavo, kad toliau būtų gerinamas galiojantis reglamentas. Mes pateikėme konkrečius pasiūlymus, atskirus skyrius ir temas. Pasiūlėme, pažiūrėjau, susijusiu su e, tais e, <clears throat> paukščių laikymo taisyklėmis ir mes e, konsultavome komisiją siekdami laipsniško vystimosi procesu, mm, denant veiksmus su sektoriaus atstovais, su gamintojais, su augintojais ir su vartotojais. Europos komisija dėje dideliam mūsų liūdėsiu pasirinko kito, kitą kelią, siekdama e, žemės ūkio sektoriaus revoliucijos, e, pateikdama pasiūlymus, kurie neprisidės prie ekologinės žemdirbystės dalies didinimo, veikiau prie mažinimo ir e, ekologiniai ūkininkai tokį pasiūlymą kategoriškai atmeta ir ragina komisiją pateikti naują pasiūlymą, kurio būtų suteikta galimybė Europos parlamento ir tarybos nariams jį dar pagerinti daug kartų jau girdėjome tiek šiandien, tiek ankstesniuose susitikimuose, kodėl pateiktas pasiūlymas negali padėti pasiekti užsibrieštų bendrųjų tikslų. Dabar parlamentas pirmiausiai, o po to ir taryba turi priimti sprendimą, ar toliau galima dirbti e, su šiuo pasiūlymu ir galbūt 8 tūkstančius pakeitimų pateikti ir pagerinti. Mes tuo tarpu Manome, kad tai nelabai yra įmanoma ir tikimės, kad visos trys ES institucijos sėkmingai bendradarbiaus ir atsižvelgs į ekologinio ūkininkavimo ir ekologinio žemdirbystės sektoriaus poreikius bei interesus Europoje. Ačiū. Labai ačiū. Dabar perkime prie klausimų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad uh, Kadangi jau turime klausimą, tai turime paklausti ekspertų nuomonių, nuomonės tam, kad galėtume pasinaudoti jų turimomis žiniomis. 18 kolegų užsiregistravo kalbėti, dar ir toliau registruojasi. Pusantros minutės kiekvienam ir prašau neviršyti kalbėjimo laiko, neišsiplėsti, nes per pusantros minutės galima užduoti ne vieno ir daugiau klausimų. Pirmasis kalbės ponas Lyžė. Šešėlis pranešės, ne ponas Lincas. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų po vieną kiekvienam prelegentui. Pirmasis klausimas būtų ponui Princu Löwenstein. Jūs minėjote mišriuosius ūkius Žinoma, e, mes turime įvairių, situacija yra labai skirtinga, metodika skirtinga, pažiūrėjau, Vokietijoje e, patys ūkiai turi apsispręsti, ar visiškai nori užsiimti ekologiškų ūkininkavimų, ar, ar dar palikti dalį gamybos ir e, konvencinėje, konvencinėm, pagal konvencinės nuostatas. Ir E, tačiau ir kitokios padėtis yra kitose valstybėse ir tenai tas e, įprastinio ūkininkavimo ir ekologiško ūkininkavimo santykis yra vis kitoks. Jūs e, minėjote galbūt tuos metus 21, 21-uosius, 20-uosius, kuomet galbūt ta problema bus iki galo išspręsta ir kaip jums atrodo, iki kada mes galiausiai išspręsime šį klausimą Europoje. Ar ir kada jisai bus galutinai e, išspręstas. Ir ponė Sanders, norėčiau užduoti klausimą. Jūs kalbėjote pabaigoje apie e, pasitikėjimą būtent e, iš vartotojų pusės. Man susidaro įspūdis, kad iš tiesų mūsų parduotuvėse yra labai daug ekologiškų produktų Ir jie yra vertinami labai teigiamai, yra masiškai perkami ir man sudaro įspūdis, kad e, vartotojai iš tiesų pasitikė šiuo sektoriumi. Ar jūs iš savo pusės buvote atlikę kokius nors tyrimus, kurie įrodytų priešingus dalykus, negu yra išdėščiusi komisija savo pasiūlyme? Ir dar trumpas klausimas, e, ponai Prinsu Liuvenštain. Jūs kalbėdamas priešingai nei ponas Lagė, jūs ne, neaiškiai pasakėte, ar jūs, e, jūs mums siūlote intensyviai e, vertinti, analizuoti ir keisti tą komisijos pasiūlymą, ar jį visiškai atmesti. Dėkoju, ponas Džip. Euh, euh, Ačiū, pana pirmininkė. Aš e, esu vienas iš tų, kurie gal konstatuoja, kad ekologinės žemdirbystės mastas neturėtų būti varžomas e, ir manau, kad e, reglamento pasiūlymai šį tikslą atitinka. <clears throat> Dabar reikėtų ekologinės žemdirbystės klausimus daug platesnių mastų svarstyti, turint omenyje, kad mūsų visuomenėje didėja paklausa ekologiniams žemės ūkio produktams, tačiau mes turime savo užduoti konkrečius klausimus apie visą žemės ūkį, apie jo vystimosi modelį ir manau, kad šį klausimą labai svarbu įtraukti į mūsų diskusijos eigą. Nepasant to, reikia nepamiršti, kad e, ekologinė žemdirbystė turi didžiulį potencialą, kurio pasinaudos būtų galima visą žemės ūkį padaryti tvariu. Taigi reikia kalbėti apie bendrą strategiją ir ne prieš pastatyti ekologinių ūkininkų įprastiniams ūkininkams, nes e, dabar vyksta pereinamojo laikotarpio procesas ir e, jisai užtruks tam tikrą laiką, reikia jam skirti ir atitinkamų lėšų bei išteklių. Jūs kalbėjote apie iššūkius susijusius su tuo, kad mes neturime tinkamo ekologinės žemdirbystės apibrėžimo ir skiriuose valstybėse narėse. E, ji apibrėžiama skirtingai, tai kilo klausimas, ar turėtume E, taikyti visiems bendrą ekologinį žemdirbystės apibrėžimą ar vadovautis kokiais nors kitais metodais, e, palikti staciją tokią, kokia yra. Ačiū dabar. Žodis teikiamas ponui Renui. Alustajille tärkeistä. Dėkoju prelegentams, pristatymai buvo labai įdomus. Manau, kad e, šiuo atveju svarbiausia yra tai, kad e, ateities teisės aktai turėtų skatinti žmonės imtis ekologinio ūkininkavimo vis labiau ir labiau. Dabar ekologiškų produktų tikrai trūksta. Jų siūloma nepakankamai. Taigi, norėčiau paklausti pono princo Culevenštaino. Levenštaino kaip iš gamintojo perspektyvos e, toks e, rizikos vertinimas padės, ar čia nebus papildoma biurokratija, ar ne per daug mes čia viską griežtai vertiname. Gali būt, kad vis mažiau žmonių norės pirkti ekologiškus produktus. Vidurinioji klasė galbūt nebeišgalės tų ekologiškų produktų įsigyti. Reikėtų pakalbėti ir apie pačius mažiausius ūkius ir mažasis smulkiasis įmonės. Kokia bus jų situacija? Gal jų ekologiniai produktai apskritai nebepateks ant parduotuvių lentynų? Ir kaip kaip komisija elgsis su tokiais mažais gamintojais ir regionais. Dėkuoju. Thank you, Chairman. Uh, first of all, mixed holdings. Ačiū, pirmon, pirmininkė. Uh, pas mus ūkiai yra didesni negu vidutinio dydžio. Ir per pastaruosius metus buvo pagaminama tiek produktų, kad nebuvo įmanoma jų parduoti. Taigi, pusė ūkio buvo paliekama ekologiškų, bet buvo svarstoma, kaip ar bus e, e, skiriamos dotacijos, kad galima būtų ūkį paversti ekologišku. Ir todėl manau, kad mišri ūkininkystė, mišrus ūkininkavimas yra puikiai išeidis. E, ir tikrai nesusidursim su tokia situacija, kad ekologiškų ūkių negalėsim užsėti ar užsodinti, nes negaunam ekologinių sėklų. Taip niekada neatsitiks. Ir ūkiai ir turi būti ekologiški nuo pradžios iki galo. Ir jeigu kalbam apie ekologinį gyvulių auginimą, tai žinoma, uh, kad ir gyvūnai turi būti šeriami ekologiniais pašarais, tik tada jų mėsa gali būti laikoma ekologiška. Ir galiausiai, <laughs> jūs dabar čia šnekat, lik, manydami, kad galima pakeisti orą. Tikrai tai neįmanoma. Vis ekologiniuose ūkiuose CO2 išskiriamas kiekis, manot, yra labai mažas? Ne, iš tikrųjų visi mechanizuoti procesai išskiria CO2 ir teršia aplinką. Dziękuję, pan poseł Kuźmiuk. Bardzo. Ačiū, ponas Kušmiuk. Dvaj panowie e, e, eksperci, ne, ne kritiko. Ačiū. Abu mūsų ekspertai komisijos pasiūlymo nekritikavo labai kategoriškai. Tačiau kita vertus mums taip pat paaiškėjo, kad e, pasiūlymai, e, komisijos pasiūlymai vis dėlto nėra, nedarys teigiamos įtakos ekologiniam ūkininkavimui. Greičiau priešingai, ką jūs, pana ekspertai, apie tai manote? Nepaisant fakto, kad ES remia ekologišką ūkininkavimą. Yra tik tai apie šiek tiek daugiau nei 200 tūkstančių e, ekologiškų ūkių. Ir tai rodo, jog egzistuojančios taisyklės ne visiškai atitinka mūsų ūkininkų poreikius ir jų neta, nepadrasina. Aš norėčiau kreiptis poną Liuvenštain, jūs kalbėjote apie tai, kaip e, reikėtų skatinti ūkininkus atsisakyti miš, mišraus ūkininkavimo. Ir jūs minėjote 2020 metus kaip galutinę tikslinę datą. Mes taip pat girdėjome, kad kai kuriuose regionuose 30 procentų ūkių yra mišrieji ūkiai. Tad kyla klausimas. Ar galbūt e, tas faktas gali daryti neigiamą įtaką ekologiškam ekologiniam sektoriui galbūt reikėtų kažkaip tai e, apriboti, tas taisyklės konkretizuoti ir tikslus konkretizuoti. Iš Szerintem a bíróknál le kell szögezni azt, hogy... Dėkoju. Visų pirma, kas dėl ekologiškų ūkių, tai jie tikrai turėtų gauti uh, išskirtinių privalumų, o ne kažkokios papildomos naštos. Ekologinių ūkių daugėja ir žinoma tam pasitarnauja ir reglamentai. Ponas Liovenšteinas nurodė, kad dabartiniai teisės aktai yra puikiai įgyvendinami, tad ar mums reikėtų naujų teisės aktų? buvo kalbama apie paralelinį ūkininkavimą. Tad norėčiau dar šiek tiek pasiteirauti apie e, maisto saugą. Ar apskritai įprastos sėklos turėtų būti uždraustos? E, ačiū. E, porą klausimų ponui Sandersui dėl e, tų ribinių verčių Ar jūs nemanote, jog mes praradome galimybės, e, kad e, nustatant kitas ribinės vertes, negu jos yra taikomos įprastiniam ūkininkavimui, nes vartotojai perka ekologiškus produktus, nes jie žino, kad taip, ekologiškas e, ūkis dirba kitaip, tačiau Jis taip pat mano, jog tokie, tokie produktai e, garantuoja, yra garantuojama, kad juose nėra žalingų medžiagų, kenksmingų medžiagų. Tačiau dėja, panašu, kad taip, tas, ten garantija nėra šimtaprocentinė. Tačiau, kai kalbame dar, kai kalbame apie orientavimąsi į procesą, į gamybos procesą, ar vis dėlto nereikėtų e, bent jau pasimokyti iš, tos, iš, to, iš, tos, iš, iš šitos problemos ir pagalvoti apie tai, kad galbūt mišrėjų ūkiai galbūt yra tam tikras sprendimas. Ir taip pat norėčiau paklausti, ir, ar mums vertėtų kalbėti apie kažkokius pereinamosius laikotarpius, kad e, tas tai, ką mes čia bandome įgyvendinti, būtų įgyvendinta tikslingai ir prakti, įmanoma taikyti praktikoje. Erikson. Jag eh, eh, ser i mitt hemland, som i många andra länder i Europa, att efterfrågan ökar kraftigt på ekologiska Ačiū, ponia pirmininkė. Pažvelkime, kaipgi atrodo situacija skirtingose valstybėse narėse. Poreikis e, vartoti ekologiškus produktus vis labiau didėja ir vis, gaminame vis daugiau ekologiškų produktų. Ir šiuo sektoriumi domimasi vis labiau. Ir man atrodo, reikėtų atlikti tam tikrus pakoregavimus, kaip tą siūlo komisija. Tačiau kaipgi tiksliai elgtis? Komisija e, daro prielaidą, jog vartotojų pasitikėjimas ekologiškų ūkininkavimų dar nėra pakankamai didelis. Tačiau man susidaro priešingas įspūdis, tas pasitikėjimas jis labiau didėja. Uh, Ir e, ar yra verta teikti naują reglamentą ir įvesti naujus kontrolės mechanizmus, kad vartotojai būtų dar labiau patenkinti, ar pasiūlyti kažkokią visiškai naują, ar siūlyti visiškai naują sistemą, kur, dėl kurios visiškai nėra aišku, kaip jinai veiks, ar jinai veiks teisti, veiksmingai, ar, teisti, ar bus efektyvi. Uh, Mes žinome, kad dar egzistuoja ta produktų, tam tikros kenksmingų medžiagų koncentracijos e, problema. E, tai gali mažinti tą vartotojų pasitikėjimą, daryti žalą vartotojų pasitikėjimą, tačiau, pasitikėjimai, tačiau e, vis dėlto mes teisėkuros sprendimais neturėtume dar labiau apsunkinti gyvenimo ekologiškų ūkininkavimų užsimantiems ūkininkams. Pavyzdžiui, Skandinavijoje nėra pakankamai e, ekologiškų ūkininkavimų užsimančių žmonių ir dėl to ten yra nepadengiami tie poreikiai. Taigi neturėtume e, užkirsti kelio vystytis šiam sektoriui. Pane Heraš Garsija, Ispanija taip pat gamina daug ekologiškų produktų, tačiau mes norime gaminti jų dar daugiau ir dėl to stengiamės pagerinti turimus instrumentus 40 procentų Ispanijos ūkių yra mišrieji ūkiai ir um, niekuomet nebuvo susidurta su jokiomis apgavystėmis. E, tačiau jeigu atsisakysime šio principo, tai bus galbūt to liktiškai korektiška, tačiau tai bus savižudybė šiam sektoriui. Tačiau galbūt geriau būtų vykdyti tinkamą kontrolę, atlikti rizikos vertinimus ir neuždraudžiant mišrių ūkių, taip sudarant galimybę vartotojams ir toliau pasitikėti ekologiško ūkininkavimu ir ūkininkams išsaugoti savo egzistencinį pagrindą. Ispanijos pietuose E, numatomos e, e, su įprastiniu, su įprastiniu baltyminiu pašarų arba apskritai pašarais ir jų apsirūpinimu susijusios taisyklės kelia problemas jau dabar, dėl to mums reikėtų pagalvoti, kad kiekviena taisyklė turi turėti labai svarų pagrindą, kad jai galėtume taikyti. Presidente, allora io vorrei ehm, far rilevare che per quanto riguarda il... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ekologinius produktus. Manau, kad jų kontrolė nėra pakankama. Iki šiol padėtis buvo tokia, kad įmonės tokia padėtimi naudodavosi, e, teikdamas atitinkamą informaciją neteisinga tam, kad gautų ES paramą ir e, tokie veiksmai būdavo remiami taip pat ir vietos bei regionės valdžios institucijos, todėl reikia pagriežtinti kontrolę sugriežtinti kontrolę. Ačiū, ponas Dantan dabar. Ačiū, pana pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau padėkoti pranešėjams, kalbėtojams už su mumis pasidalintą patirtį. Manau, kad ekologinė žemdirbystė tai šiandien susilaukė daug vartotojų dėmesio ir didelių lūkesčių su e, ekologinė žemdirbystė tai vartotojai sieja didelius lūkesčius, todėl būtina užtikrinti, kad skirtingose šalise taisyklės būtų taikomos panašiai. Ir antra vertus, kad vartotojas būtų tikras, nesvarbu, iš kur jis perka arba kur pagaminta perka atitinkamą produktą, būtų tikras, kad tai, kas parašyta ant etiketės, yra tiesa. Todėl būtina išlaikyti kontrolės pajėgumus, e, suteikiant daugiausiai kontrolės įgaliojimų, pavyzdžiui, sertifikuojančioms institucijoms, tačiau kontrolė turi būti ypatingai griežta, nes griežtumas pirmiausiai padeda užtikrinti vartotojų pasitikėjimą Ir ypač tą būtina padaryti mišriose ūkiuose, griežtinant kontrolę, tam, kad būtų galima tęsti e, mišrę žemės ūkio e, gamybą ir tokiu būdu plėtoti ekologinę žemdirbystę visoje Europoje, nes atsižvelgiant į geografinius ypatumus viename ūkija kartais e, galima uh, E, kartais nėra įmanoma kitaip, kaip tik taip plėtoti mišrų ūkininkavimą. Todėl mes turime apsaugoti ekologinės žemdirbystės potencialą, o tai nebūtinai reiškia, kad būtina užsidaryti tam tikroje nišoje ekologiniam ūkininkavimui. Ačiū. Ačiū. Pusantros minutės. Užduokite klausimą, o ne kalbėkite. Mes e, iš diskusijų eigos galime konstatuoti, kad buvo pamiršta vienas rytis, kalbant apie ekologinį žemdirbystę, būtent e, salos, e, tokus regionai, Anksčiau daug dėmesio buvo skiriama e, saloms, tokiems regionams, veikia specialus komitetas, dabar jo neliko. Klausimas, kodėl mes turime nepamiršti vieno dalyko. Nes taip pat ir e, atskiriuose salose yra kultivuojama ekologinė žemdirbystė, auginamos sėklos, maisto pašarai yra naudojami, tiek auginami, tiek vartojami, tačiau padėtis salose tikrai nėra tokia pati kaip ir kontinentinėje Europoje. Tik dalis valstybių narių turi salas. Ir viduržėme jūroje tokių salų yra labai daug, ypač mano šalyje yra šimtai mažų didesnių salų ir jos patiria specialių problemų, taigi prašau nepamiršti. Ir to, kad ir e, mūsų salose yra dirbami laukai. Ir jeigu jūs dabar, e, pavyzdžiui, atskirtumėte pusę šios salės, tai galėtumėte jį e, lauku pavadinti, tačiau mūsų laukose sklypai yra daug mažesnio dydžio. Taigi mes naudojame čia jomainą ir kitas dirbožėme atsigavimo priemonės taip pat e, nuo rūko kenčia mūsų laukai pakankamai e, smarkiai, bet kartu rūkas e, padeda juos ir pa, palaistyti, sakykime, javus ar kitas kultūras. Taigi būtina nepamiršti salų problematikos. Ačiū, dabar ponas Bogovič kalbės. Lep pozdrav stanje na ekološkem kmetijstvu v Evropi je zelo različno, zato moramo. Dėkoju. Ko ūkių padėtis Europoje labai sudėtinga šiuo metu. Mums reikia elgtis atsargiai, kad ta, e, ta, ta tendencija ūkininkavimo, ekologiško ūkininkavimo link, e, ne, jinai nesustotų. Slovenijoje mes taip pat turime tam tikrų problemų, kur yra taikomi penkių hektarų sklypo pribojimai ir, ir ten e, ir ne, nes nepaisant, ne, nežiūrint, ne, nekripiant dėmesio į faktą, kuo konkrečiai užsiminėjom, kas auginama, kas, e, ar tai yra ūkis, kuris augina daržovius vaisius, ar yra gyvulinkystės ūkis. Taigi e, kriterijus yra tik tai teritorija. Ir aš manau, kad 21 e, metai kaip terminas yra ko gero nerealistinis terminas. Ir aš manau, kad mums reikia daryti viską, kad pasitikėjimas šio sektoriumi nesužlugtų ir kad e, ūkininkai ne, jiems neužbūtų užkrauta papildoma e, biurokratinė, administracinė našta. Reikia sudaryti sąlygas ir mažiems smulkiems ūkiams ir mažiems E, kolektyviniams ūkiams e, netaikyti, ne, nesilaikyti tam tikrų labai griežtų taisyklių, kadangi tai labai stipriai apsunkina jų gyvenimą. Dėkuoju, ponia Ovidelė. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, algunas cuestiones que. Ačiū, ponia pirmininkė, keli klausimai. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti ekspertus ir padėkoti už įdomius pristatymus. Jie tikrai kalbėjo labai aktualiomis temomis. Aš iš Andalūzijos regiono esu kilusi, Ispanijoje. Ir mūsų vietos valdžia tikrai labai stengiasi, kad e, pagerintų ir paskatintų ekologinį ūkininkavimą, buvo skatinama pereit prie, mišri, nuo mišrių ūkių prie ekologinių. Ir tikrai val, e, vietos valdžia skyrė nemažas dotacijas tokiems ūkiams. Žmonės labai domisi ekologiškais ūkiais, bet jeigu mes imsimės e, kažkokių priemonių prieš mišrius ūkius, tai pasiekmes Ispanijoje bus tikrai siaubingos. Organinių produktų vartojimas e, tikrai padidėjo, produkcijos mastai išaugo dvigubai. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie pasiūlymą dėl to, kad uh, visi ūkiai turi būti tikrinami aplinkosauginių požiūrių ir taip pat visos ištisos grandinės turėtų būti tikrinos. Ką Jūs apie tai manote? Ir ką manote apie visų standartų harmonizavimą? Pone Sandersai, ką Jūs manote šiuo klausimu? Dėkuoju. Dabar žodis ponai Kostinger o vėliau leisim atsakyti savo ekspertams. Kontinuacija pytań. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ah, Ačiū, panė pirmininkė. Ponui Löwenstein, eh, kreipiuosi jį. Mane nustebino tai, kad eh, turėtų būti taikomi skirtingi kriterijai importoj, ekologiškų produktų importoj iš trečiųjų šalių. Mūsų gamintojai e, Europoje gamina, augina e, savo produkciją labai, remdamsi labai aukštais e, standartais. Ir aš buvau, dirbau ir tarptautinės E, priekybos komitete ir aš matau, kokia yra situacija kitose šalyse. Ir e, mes Europoje reikalaujame Europoje taikyti skirting, e, to, to, vienodus standartus ir tuo pat metu, aišku, prisidedame prie tų standartų didinimo, e, tai yra kokybės e, kelimo trečiosiose šalyse. E, O kalbant apie mūsų um, ekologiškų produktų gamybą ir matau, kokiai, kaip atrodo iš viso, uh, kaip, ta, ta, ta, kaip yra vartojama apskritai ir koks yra iš, š, produktų švaistimas, aš nežinau, ar, um, ar kaino, kainodara čia um, stengiantis pastangos mažinti kainas ir panašiai, ar yra tikslingas dalykas. Uh, Yra, taip pat kyla klausimas ir susijęs su, pavyzdžiui, tam tikromis, e, tam tikromis, tam tikromis papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui, apsirūpinimu, apsirūpinimu e, sėklomis. E, Čia mes dabar kalbame, diskutuojame apie tai, kad galbūt e, ekologiški ūkiai gali naudoti į, į, sėklas gaunamas įprastiniuose ūkiuose. Aš manau, kad ekologiškos sėklos tai yra tam tikra rinka, kuri jau yra susikūrus ir mums reikia ją aktyviai naudotis. Aš manau, kad negalime kalbėti ir e, pavojinga kalbėti apie įprastinius sėklos naudojimą ekologiškiuose ūkiuose. Dėkuoju. Bez diskusijų. Dabar suteikiu žodį mūsų kalbėtojams, kad atsakytų į klausimus. Trys minutės skiriamos ir tai yra tikrai sudėtinga. Dvi minutės, penkios minutės. Rizikos vertinimas vertinti, kont, taikyti kontrolės yra prasminga tada, kuomet yra, kyla tam tikra rizika, vertinant vieną ar kitą ūkį, pavyzdžiui, paukštininkystės ūkį ir panašiai. Tačiau jau dabar jau, jau dabar yra taip, kad labiau intensyviau kontroliuojami stambus ūkiai, o ne kažkokie smulkus e, pardavėjai, tarpininkai, kurie pardavinėja keletą ekologiškų produktų. Taigi tuo požiūriu rizikos vertinimas yra prasmingas tačiau jis neturėtų virsti biurokratinę mašiną. E, vartotojai tikisi mažesnių žalingų medžiagų e, koncentracijų ekologiškose produktuose. Taip, aš žinau, kad žmonės suvokia, kad ekologiška žemdirbystė net šiame pasaulyje susiduria su lygiai tais pačiais iššūkiais kaip ir bet kokie kiti veiklos sektoriai. Dėl to žmonės, neturėtume nuvertinti mūsų žmonių e, inteligentiškumo ir gebėjimo mąstyti. Kažkas sakė, e, minėjo, kad aš minėjau datą kaip 2020 ar 2021. Ne, aš nieko panašaus nesakiau. Mes Vokietijoje jau seniai manome, kad mišrieji ūkiai turėtų būti panaikinti, nors tik tai tuo atveju, jeigu pavyktų E, pasiekti, kad, e, pavyzdžiui, jeigu sūnus norėtų imti, e, pradėti ūkininkauti ekologiškai, o tėvas dar tuo neužsima, kad jisai turėtų visas sąlygas pradėti tą daryti. Taigi, tai, tai turi būti nuoseklus procesas. Ir Vokietijoje mes manome, kad reikia laikytis kategoriškai savo nuomonės ir ją bandyti prastumti visur kitur, neatsižvelgiant į kitų regionų specifiką. Todėl mes norime ir toliau siekti, palaipsniui siekti, kad ekologiškas e, sektorius po truputėlį imtų grynintis. Tačiau, žinoma, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad reikia nustatyti kažkokią konkrečią datą, kurios reikia e, laikytis ir e, trūks plyš viską pakeisti iki jos. Esminis principinis klausimas buvo susijęs su su tuo komisijos pasiūlymu, kurio aš neva nekritikavau. E, Aš nežinau, turbūt Briuselėje jūs turite kalbėti labai diplomatiškai, tačiau ką aš norėjau pasakyti, tai yra pasiūlymas, kuris visos, visos, visais savo aspektais e, stengiasi nustumti bio e, ekologišką e, sektorių į nišinę egzistenciją. Ir Jeigu aš būčiau žinojęs, kad čia, kad čia mes turėsime susitikimą, kurį, kažkokį specifinį susitikimą, tam tikrų specifinių produktų gamintojų susitikimą, kuriame jie smagiai padiskutuos, aš būčiau likęs namie ir čia netėjęs. Tačiau aš noriu dar kartą pabrėžti, aš kovoju už tai, kad ekologiškas ūkininkavimas būtų skatinamas toliau ir e, būtent tomis teisėkromis priemonėmis, kurios yra dabar egzistuoja ir kurios yra siūlomos. Ir tai, kas yra siūloma, turi, turi, turi būti patobulinta. Ta aš ir pabrėžiau. Nežinau, kiek jūs turite laiko. Jeigu jūs turite per mažai laiko, tuomet norėčiau jums rekomenduoti į, į, toliau plėtoti jau egzistuojančius teisės, egzistuojantį teisės aktą. Žinoma, mes negalime likti prie to, kas buvo iki šiol, nes mūsų sektorius taip pat nuolat plėtojosi ir ateityje jisai turės toliau plėtotis, tai reiškia, jog ir teisėkuros pagrindas turi plėtotis. Mes nepasisakome prieš tą tolesnę jo plėtotę, mes tik tai norime pasakyti, kad mums visiems būtų paprasčiau ir būtų mažiau vairių nesusipratimų, jeigu tai, ką mes jau turime, galėtume laikyti pagrindų toms tolesniems, e, tolesn, tolesniam vystimusi. Buvo keltas klausimas dėl sėklų. Iš tiesų mes esame suinteresuoti e, naudoti e, ekologiškas sėklas. Tačiau aš manau, jog egzistuoja labai protingi, išmintingi mechanizmai, kurie mobilizuotų rinkas, kad juose atsirastų daugiau ekologiškų sėklų mes vis dar turime, mūsų poreikiai vis dar yra labai dideli ir ne, nėra patenkinami šimtų procentų. Tačiau uh, reikia kurti, e, e, e, pavyzdžiui, turime tam tikras paskatas, kaip ir uh, tai, kad yra visai paprasta. Um, augintojams pasiūlyti savo produkciją, pranešant apie tai internetu ir tas mechanizmas veikia sparčiai ir labai veiksmingai. Aš manau, kad ir šitoje srityje mes galime dar e, nemažai patobulinti ir supaprastinti. Apie vartotojus mūsų analizė arba ta informacija, kurią skaičiau, parodo, kad vartotojai labai dažnai pasiduoda pagundoms, pavyzdžiui, prekybos centruose ir labai dažnai pamiršta įvairius skandalus susijusius su kempinlygė arba arklienos skandalą, pavyzdžiui. Taigi kyla klausimas, ar e, galiojantis teisės aktai kelia tam tikrą grėsmę vartotojų pasitikėjimui. Mūsų analizė remiantis galima darytis išvada, kad vartotojai tam tikrą prasme įsivaizduoja, kas yra ekologinė žemdirbystė, tačiau neturi jokių rimtesnių teisinių žinių apie tai. Labai svarbu, ieškant atsakymų į šį klausimą, atsižvelgti į tai, kad jeigu gamybos sąnaudas padidinsime, tai ir pats gaminys pabranks ir vartotojas turės savęs paklausti, ar yra pasirengęs mokėti didesnę kainą už e, šį gaminį, apie kurį nėra pakankamai gerai informuotas ir kurio negali pakankamai gerai įvertinti. Buvo užduotas klausimas, ar ekologinį žemdirbystę, ekologinius produktams e, nustatomas ribinės vertės netvertų papildomų galimybių. Žinoma, galima būtų pasitelkti argumentą, kad e, tokiamis taisyklėmis mes pasitarnaujame e, aplinkai, nes vartotojai gali būti tikri, kad e, tokiuose produktuose nebus jokių likutinių medžiagų, tačiau tik labai nedaug ekologinių ūkių galėtų tokius reikalavimus atitikti. Taip pat reikia savęs paklausti, kiek ekologiniai ūkiai dar gali pagerinti savo veiklos rezultatus. Vokietijoje 20 metų jau lyginame ekologinius ir prastinius ūkius ir galime daryti išvadą, kad vidutiniškas ekologinis ūkis gali veikti sėkmingiau ekonominių požiūrių, tačiau mūsų analizės rodo, kad 40 procentų ekologinių ūkių, jeigu ūkininkų, jeigu ūkininkautų įprastų būdų, tai galėtų tikėtis dar didesnės ekonominės sėkmės. Tik bent jau Vokietijoje, mano vertinimu, ekologiniai ūkiai e, nėra e, ekonominio požiūrių patrauklesni už įprastinius. E, tik taip pat siekiant gyventi Lisabonos sutarties nuostatose, būtina toliau plėtoti ekologinį ūkininkavimą, gerinti jo teisinę bazę, todėl manau, kad komisijos teikiamas pasiūlymas dėl reglamento yra pirmas žingsnis čia linkme, tačiau jis tikrai yra gerintinas šis pasiūlymas, ypač e, turint omenyje poveikio įvertinimą. Ir mes čia dalėjomės patirtimi apie įvairių įmanomą poveikį, tačiau mano vertinimu, siekiant tą poveikį kuo geriau prognozuoti, reikia papildomos informacijos, papildomos analizės ir prieš priimant galtinį sprendimą jūs turėtumėte e, siekti, kad informacija jums būtų suteikta ir tik tai ją remdamiesi priimti galtinį sprendimą. Ačiū, baigiame pirmąjį mūsų, pirmąjį mūsų klausimo dalį. Ačiū ekspertams. Atsiprašau visų tų, kurie negavo tiek laiko kalbėti, kiek norėjo. Prašau dabar tris kitus aspektus užimti savo vietas mūsų prezidiume, nes mūsų laikas ribotas. O išklausus šių naujų ekspertų mes steiksime žodį užsiregistravusiems anksčiau kalbėtojams, kad jie galėtų užduoti savo klausimus. Labai prašau laikytis tokios nuostatos, kad, reikia, kad reikėtų užduoti klausimus. Diskutuoti dar galėsime vėliau. Dabar turime pasinaudoti tuo, kad pas mus atvyko ekspertai, kurie gali atsakyti į klausimus. Taigi naudokime tokią galimybę. Venkime ne visuomet tikslingų komentarų. Suprantu jau, kad ekspertai pasirengė. Jako pierwszy zabierze głos pan Etienne Ganirau. O pirmasis kalbės ponas Ganjerov. Bardzo proszę panetier Genierą. Bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mamy... 10 minučių ponui Genierą. Kiekvienam ekspertui numatyta kalbėti po 10 minučių. Prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Esu jau 17 metų ekologinis e, ūkininkas auginu ūkius, e, auginu javus e, ir mėsinės karvės. Taigi man rūpi tiek pati žemės ūkio viso, tiek ekologinės žemdirbystės problemos ir turint omenyje, kad laiko turiu mažai, tai pasistengsiu sumažinti, sutrumpinti savo pranešimo laiką. Kalbant apie Prancūzijos žemės ūkį, nemažai skaidrių su parengęs, tai jas greitai perbėgsiu. Dabar matote, kad per 20 metų ekologinės žemdirbystės produ... Nu, mastai išaugo ir e, gamyba tapo daug įvairesnė. Dešinys stulpelis tai yra informacija apie ekologinės žemdirbystės gamybos apimtis palyginti su įprastinė žemdirbystė, įprastiniu ūkininkavimu <clears throat> turint omenyje, kad ekologiniai žemdirbystė taikomi reikalavimai išlaikyti e, gamybos ir auginimo įvairovę. Šioje skaidrėje aukščiausi stulpeliai tai yra mišrios gamybos rodmenis ekologinis e, žemdirbystės sektorio Prancūzijoje. Daugiau nei 40 procentų ūkių yra mišrus ir e, dėl to jie patiria nemažai problemų, kurios buvo minėtos ankstesnėje diskusijos eigoje. Koloninis e, žemdirbystės vystimasis e, Prancūzijoje yra tikrai labai rimtas e, projektas Kairėje pusėje matote, kokia dalis tenka <clears throat> ekologinių žemės ūkio produktų Prancūzijoje, pagaminta Prancūzijoje ir kokia dalis importuojama. Kalbant apie įvairias taisyklės ir reglamentus ir apie dabar svarstamą reglamento projektą, mes daugiausiai remiamės ekologinių žemės ūkio produktus gamindami vartotojų poreikiais ir interesais. Taigi mums kėlė klausimas, ar šis siūlomas reglamento projektas atitinka ekologinės žemdirbystės vystimosi viziją ir mes šį klausimą aiškiai atsakyti negalime. Dėl deleguotų teisės aktų jau jie buvo minėti, mes sutarėme dėl antrojo, trečiojo ir šeštojo skyrių, tai yra techninių nuostatų susijusių su ekologinė žemdirbystė gamyba ir bendra koncepcija, e, manau, mums turėtų būti išdėstyta daug teisės akto tekste, o ne per deleguotus teisės aktus. Atsisakymas mišrių ūkių padėti Prancūzijos smarkiai pablogintų, smarkiai sumažėtų Prancūzijoje pagamintų ekologinių žemės ūkio produktų e, dalis e, e, ir todėl reikėtų padidinti importo dalį. Todėl mūsų manimų siūlymas atsisakyti dabar mišrių ekologinių ūkių nėra geras, galbūt tą būtų galima daryti ilgalaikę perspektyvą, kalbant apie sėklas ir ekologinius augalus, reikėtų didinti jų dalį laipsniškai, tačiau e, būtina e, išlaikyti galimybę naudoti dabar dar ir ne ekologinės kilmės sėklas bei augalus, tačiau jų neapdaroti papildomai cheminėmis priemonėmis naudojantis. Taigi šioje srityje reikėtų siekti uh, užtikrinti tam tikrą uh, pusiausvyrą, taip pat mums būtina sudaryti tų rūšių sąrašą, kurioms netaikomos išimtis atskirose valstybėse narėse, siekiant išsaugoti dirbožėmį. Mes turime e, siekti, kad 90 procentų pašarų e, šeriamų e, galvijams ir E, kitiems gyvuliams būtų pagaminta pačiose ūkiuose arba bent jau būtų ES kilmės. Kalbant apie ribinės vertės ir e, likutinių medžiagų nustatymą, šiandien mes džiaugiamės ir pritarėme komisijos pasiūlymui išplėtoti galiojančio reglamento nuostatas, nes praktikoje aptinkama labai daug skirtumų ir būtina stiprinti vartotojų pasitikėjimą, kadangi e, analizės metodika, kontrolės praktika ir atsitiktinių kontrolių praktika atskirose valstybėse narėse yra labai skirtinga E, Prancūzijoje netgi skirtingiams ūkiams galioja skirtingi e, kriterijai ir tai yra nesuprantamas dalykas. Čia padėti reikėtų siekti vienodinti arba bent jau padaryti panašia ir veiksmų reikia imtis ES lygių. Ir dabar teikiami pasiūlymai mums atrodo pakankamai įdomus. Galbūt dabar teikiamas komisijos pasiūlymas yra e, jis teikiamas šiek tiek per anksti, tačiau toliau reikia šį klausimą svarstyti. Todėl būtina siekti pažangos šiuose sritise. Reikėtų suderinti patikros institucijų taikomus metodus ir priemonės, reikėtų suderinti laboratorijų atliekančių tyrimus veiklą, taip pat uh, siekti, kad e, leidimus ir sertifikatus išduodančios institucijos savo veikloje vadovautųsi bendrais principais, turime e, išlaikyti prievolę bent kartą per metus e, atlikti ūkių kontrolę ir iš anksto apie ją neinformuoti ir, išlikti, ir palikti galimybę e, mažmenininkams, kurie parduoda neįpakuotą produkciją, netaikyti e, reikalavimo turėti tam tikrus leidimus ir sertifikatus. Mes turime rimtai atkreipti dėmesį į tuos skirtumus e, susijusius su skirtingais kontrolės ir patikros mechanizmais, kurie naudojami atskirų ekologinių ūkių atžvilgių Europos Sąjungoje, nes tai tikrai kelia problemų. Ir taip pat turime susitarti dėl to, kad importuojami žemės ūkio produktai, ekologiniai, turėtų taip pat būti tinkamai tikrinami, vadovaujantis bendrai, bendrai standartais. Noriu kreipti dėmesį būtent į kontrolės problematiką ir į problemas rūpimas mišriems e, ūkiams Prancūzijoje. E, ir mes, mums didelį nerimą kelia komisijos pasiūlymo nuostatos susijusios su tuo, kad atitinkami reikalavimai galios tik tai augintojams e, žemės ūkio žaliavų, tačiau ne jų apdirbėjams arba maisto produktų gamintojams. Baigdamas noriu Jūs pakviesti sudalyvauti ekologinės žemdirbystės parodoje, kuri vyksta Prancūzijoje kas du metus ir e, dabar 15 metais ji vyks Prancūzijoje, e, Bourges Le Valence regione ir ten galėsite susipažinti su e, visais ekologinės žemdirbystės aspektais plėtojamais Prancūzijoje. Taigi ačiū, aš netgi kalbėjau šiek tiek trumpiau, nei man buvo skirta laiko, taigi galbūt galėsiu ilgiau dalyvauti diskusijoje. Ačiū už jūsų pranešimą ir už kvietimą. Dar kartą jums norime padėkoti ir dabar suteiksime žodį ponė Izabeliai. Ibersberger, kuri pati yra ekologinė ūkininkė iš Austrijos ir e, yra viena iš e, Bio Austrija jaunimo tinklo narių. Prašau jums žodžius. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai sveikinusi su jumis visais šiandieną ir norėčiau jums pademonstruoti e, tam tikrą praktinį pavyzdį. Mes čia, čia e, noriu pristatyti vieną pieno ūkį ir mūsų rinkos situaciją Alpėse iš mūsų pozicijų. Ir taip pat e, Bank Bio, būsim kitos kartos Austrijos jaunimo tinklo gyv, e, gyv, gyv, gyvavimą ateityje. Ir apskritai mano vertinimas, kaip mes atsakome į tuos klausimus, kurie mums buvo užduoti. Mūsų um, ūkis, mūsų pieno ūkis yra grindžiamas visokiriopomis žiniomis, yra labai e, arti gamtos. Mes turime šimtus karvių. Mūsų tai yra šeimos ūkis, Ir mums labai svarbus geras bendradarbiavimas. Mes esame pasiskirstę, e, esame pasiskirstę į tam tikras e, e, veiklos rytis ir jau 20 metų mes turime tam tikrą tvartų sistemą ir karvės turi galimybę sezono metu ganytis laukia. Ir e, mūsų manimų karvių, e, bet kokio pašaro skirto karvėm pagrindinis šaltinis, e, baltymų šaltinis yra natūralus pašaras, natūralūs parašai, paš, pašarai, atsiprašau, tai yra žalu, žaliasa, žal, žolė ir viskas, kas yra žalia ir auga lauke mes e, šiek, duodame karvėms ir e, tam tikro energijos teikiančios pašaro, kuris, e, kuris yra, siekia nedaugiau kaip 15 procentų jų raciono ir taip pat ir mineralinių medžiagų. Naujasis karvių tvartas E, laukia mums e, padeda geriau pasirūpinti karvėmis, prisidėti, pagerinti, padidinti jų gerovę, bendras savijautą. E, dar reikia pasakyti, kad mes uh, mums, mes labai vertiname visapusišką žinias e, susijusias tiek su uh, tokio ūkio valdymu, tiek ir su e, įvairiomis mokslinėmis žiniomis ir išvadomis. Ir vis, viskas, kas ten vyksta, yra grindžiama nuolatinio mokymosi procesu. Tai mūsų manimo yra pagrindinis sėkmės šaltinis. Mūsų ūkija vykdoma ir ekologiška kontrolė, apie kurią šiandieną jau labai nemažai girdėjome. Iš esmės, E, mūsų ūkija yra, e, ūkis yra vertinamas ir kontroliuojamas mažiausiai vieną kartą per metus, kuomet pas mus atvyksta kontroliuotojai, e, inspektoriai iš nepriklausomų institucijų. Ir tokiu būdu yra užtikrinamas visos maisto grandinės saugumas ir kokybė. Tai, aišku, yra labai gerai mūsų vartotojams mūsų ekologiškas ūkis ne tik gamina e, labai aukštos kokybės ekologiškus produktus, bet ir prisideda prie bio įvairovės ir aplinkos išsaugojimo. Mūsų regione yra apskritai, mūsų regionas pasižymė didelę e, ekologišką bio, bio įvairovę ir yra labai patrauklus regionas turizmui. Vairūs gamtos reiškiniai kaip e, lietus, ar um, vėjas prisideda prie kenksmingų, um, tam tikros kenksmingos, kenksmingų padarinių ar žalos daromos mūsų uh, ūkiui mažinimo. Ir um, tai, aišku, prisideda prie apskritai mūsų uh, ūkininkavimo tvarumo ir apskritai nesudaro jokių kadangi yra labai palankios sąlygos ūkininkauti ekologiškai mūsų regione, e, tuomet tai reiškia, kad pas mus ūkių, ekologiškų ūkių yra tikrai labai, labai nemažas kiekis. Bet mes manome, kad kontrolės, kurios vykdomos met, bent kartą per metus, kurios nėra, apie kurias nėra pranešama iš anksto, kurios yra išsamios, tai yra labai geras pagrindas e, mūsų ūkio tvarumo išsaugojimui ir kokį, ūkininkavimo kokybės užtikrinimui. Zalcburgo federalinėje žemėje 50 procentų visų žemės ūkio naukmenų naudojama būtent ukini, ekologiškam ūkininkavimui. Taigi galime tuo didžiuotis. Tik tai e, e, e, labai svarbu, turint omenyje mūsų regiono specifiką, už, užimti tam tikrą, užsimti tam tikrų nišinių produktų auginimu, kadangi tai yra labai perspektyvu. Ir, um, Mūsų pienas, e, kadangi yra ypatingai aukštos kokybės ir yra iš ypatingai specifinio labai, labai palankaus regiono, jis yra, ypating, yra kažkas ypatingo, tai yra ypating, ypatingas produktas. Ir jis gali būti vartojamas ne tik tai kaip pirminis produktas, bet ir gali būti perdirbamas į kitus, gaminant kitus produktus. Ir poreikiai nuolat auga. Uh, mūsų regiono pieno gamintojams tai yra didelis šansas, atveria didžiulės galimybės. Žinoma, e, pieno perprodukcija gali turėti, turi tikrai nemažos e, įtakos ir mūsų ūkininkavimui, tačiau aš esu įstikinusi, kad tokie ūkiai, kaip mūsų ūkis, turi tikrai didelės galimybės ir ateities perspektyvas ir e, mūsų papildomos e, ūkiai, e, kurie dirba pagal tokius principus, kokie, pagal kurias dirbame mes, jie yra perspektyvus, kadangi jie gamina tikrai puik, puikią produkciją, kurios e, vartojimo poreikiai nuolat auga. O kalbant apie mūsų e, organizaciją, e, tai yra pri, 2010 metais įkurta organizacija, kuri, yra, e, teikia, kuri teikia vartotojams informaciją, taip pat e, vykdo narių mokymus ir mes siekiame kurti e, ryšius tarp įvairių ekologiškų kininkavimų užsimančių subjektų, organizuojame įvairias ekskursijas, seminarus ir dalyvaujame politinėse diskusijose. Nuo 2015 metų kiekviename šio tinklo, kiekvienos federalinės žemės valdyboje bus įkurta papildoma struktūra, kuri prisidės prie dar aktyvesnio ekologiško ūkininkavimo pastangų, aktyvesnių pastangų ir aktyvesnio plėtojimo. Mums didžiausia motivacija yra tai, kad ekologiškas ūkininkavimas yra savaime suprantamas dalykas ekologiška žemdirbystė prisideda prie tvaraus ūkininkavimo, ūkininkavimo tvarumo ir prie to, kad mūsų ateities kartos e, gyvens tokiomis sąlygomis, kokiomis gyvename mes. Ir tai be abejo reiškia ir labai didelius iššūkius, su kuriais reikės susidoroti ir reikia, siekiant išsaugoti mūsų ekosistemas. Tačiau tai yra labai įdomu. Europos Sąjungai, Europos Sąjungos e, pastangos e, ūkininkus perorientuoti į ekologišką ūkininkavimą mums yra labai įdomus dalykas ir mes esame tuo suinteresuoti, kadangi jauniems ūkininkams tai yra labai perspektyvi veikla. Ir komitetas mums buvo pateikęs keltą klausimų, į kuriuos norėčiau atsakyti. Dėl, e, aš jau minėjau tas ribinės vertės, apie kurias čia buvo kalbėta, dėl mažųjų, e, dėl, atsiprašau, mišriųjų ūkių, mes manome, jog labai prasminga būtų pereiti prie pilnų, prie, prie grinų ekolog, ekologiškų ūkininkavimų užsimančių ūkių. Tačiau tuo pat metu mes suvokiame, kad ne visiems ūkiams Europoje ir Austrijoje tai yra kol kas padaryti įmanoma. Tai, tai dar kol kas yra sudėtinga. Ir komisijos pastangos uh, E, paskatinti ir priversti ūkininkus persiorientuoti į ekologišką ūkininkavimą šimtų procentų kol kas dėja dar nėra visiškai realistiškas. E, vien, pavyzdžiui, principas, jog e, pašarų naudojimas iš, ekolo, iš įprastinio, ūkinį, įprastinių pašarų naudojimas ekologiškose ūkiuose ribojamas 5 procentais yra vienas, viena iš taisyklių, kurie apsunkina mums gyvenimą. Ir mūsų manimų pats reglamentas kol kas dėja duoda daugiau e, žalos negu naudos. Nes aš manau, jog jį įgyvendinus e, ekologiška gamyba tik sumažės. Ir kai bus numatytos e, praktikos netitinkančios taisyklės ir reikalavimai, jie at, atgrasys E, ir atbaidys ekologiškų kininkavimų užsimančius subjektus. Dėl to mūsų manimų komisijos pasiūlymai yra pavojingi. Ir, ir jie ne sustiprins ekologiškaus e, ūkininkavimo sektorių, kaip yra teigiama, o atvirkščiai jį tik susilpnins. Todėl aš kreipiuosi į Jūs kaip parlamento, Europos parlamento narius neužmiršti, kad mes Europoje uh, Mums reikia tvaraus ir perspektyvaus <clears throat> žemės ūkio ir dėl to ekologiškas ūkininkavimas turi būti stiprinamas reglamentais, teisės aktais, kurie yra įmanomi realiai ir veiksmingai taikyti praktikoje. Dėkuoju uždėmesi. Bardzo dziękuję. W tej chwili zabierze głos pani e, Eli. Dėkuoju. Dabar kalbės ponė Elija Rodrygės Alvarės. Ji taip pat yra ekologinė ūkininkė ir taip pat Galicijos e, ūkininkų sąjungos atstovė. Suteikiu Jums žodį. Nu, es mi costumbre. Labą rytą visiems. Aš nesu pratusi kalbėti viešai, tai prašau jūsų palaikymo. Tačiau dėl kai kurio dalyko aš esu visiškai tikra. Tai yra tai, kad mums reikalingi ekologiniai ūkiai ir ekologinių ūkių produktai. Įprastas ūkininkavimas turėtų būti. Uh, Ūkininkavimo apimtis turėtų būti sumažintos, kad galėtume pereiti vis labiau prie ekologinio ūkininkavimo. Žinoma, kad ir gyvenimas ūkija pagerėja, kai ūkis tampa ekologišku, bet prisidedam ir prie e, darbo vietų kūrimo ir prie aplinkos saugojimo. Ir turi ekologinis sunkininkavimas ir daugybę kitų privalumų. Ispanijoje, pavyzdžiui, mes pastebėjom, kad ir jaunesni, ir vyresni žmonės labai domisi e, kaimo vietovėmis, e, grįžta į kaimus. O jeigu ūkininkų ūkiai bus labai dideli, tai susidursim su daugybė problemų ir žmonės nebenorės grįžti į kaimus. Kai daugiau žmonių dirbo ūkiuose, mes buvom visi arčiau gamtos ir problemų buvo mažiau. Taigi mes dabar siekiame, kad vis daugiau žmonių domėtųsi ūkininkavimu. Ekologinis ūkininkavimas labai artimas mano širdžiai, bet jis turėtų būti prioritetinis ir visiems kitiems. Taigi, kaip minėjau, mes turim didinti ekologinių ūkių skaičių ir mažinti konvencionalių įprastų ūkių skaičių. Tačiau viskas priklauso nuo teisinio reglamentavimo ir teisinio pagrindo. Juk iš esmės dirbame toj pačioj žemėje jau daugybę metų. Dabar e, situacija yra labai sudėtinga. Tiek daug teršiama gamta pesticidais, herbicidais, mūsų e, žemė yra užteršiama, todėl nebegalim kalbėti apie tvarų ūkininkavimą. Todėl kartais dotacijos mokomos netinkamiems ūkiams. Pavyzdžiui, aš savo ūkiją auginu sėklas. ir reikia, kad tos sėklos būtų sertifikuotos. Taigi kažkokia išorinė organizacija turi tą atlikti. Mes turim užtikrinti, kad būtų sistema, kuri veiktų nuosekliai, kuri bendradarbiautų su ekologiniais ūkiais. Mes galbūt patys ekologinių ūkių ūkininkai galėtume iš, e, sertifikuoti vieni kitų sėklas į rūkius. Be to reikėtų atlikti daugiau mokslinių tyrimų. Ispanijai dabar tokių e, tyrimų tikrai labai trūksta. Jeigu daugiau sėklų būtų tyriama, jeigu jos būtų sertifikuojamos, tikrai išspręstume daug problemų. Vokietijoje, Austrijoje jau egzistuoja tokios laboratorijos, o Ispanijoje Turim vos vieną laboratoriją, turim porą gamintojų, bet tos e, sertifikuotos sėklos yra labai brangios. mes tas sėklas turim vežtis iš kitų Ispanijos regionų į Galisiją, kai kurias sėklas vežam iš Austrijos, bet juk e, klimatas ir dirbožėmis skiriasi, tad nežinom, kaip tos sėklos sudyks ir kaip auks. Mes norim, kad vietoje užaugintos tos sėklos būtų sertifikuojamos ir jas būtų galima naudoti to regiono ūkiuose. Man yra visiškai akivaizdu, kad finansavimas yra labai svarbus klausimas. E, dar kartelį reikėtų pakalbėti apie finansavimą. Kartais žmonės net neprašo e, finansavimo, todėl kad užpildyti visus popierius yra labai sudėtinga, procedūros yra labai sudėtingos ir tai trunka labai daug laiko. Be to, mažiems ūkiams tas finansavimas skiriamas tikrai nedidelė dalimi. Daug daugiau e, lėšų skiriama dideliems ūkiams. Man dar liko penkios minutės, atrodo. akivaizdu, kad e, ekologinių produktų poreikis didėja ir mes turim jų kuo daugiau pagaminti, kad atitiktume e, paklausą. Tačiau aš nenoriu gaminti tų ekologinių produktų elitui, pasiturintiems žmonėms. Aš noriu, kad mano geros kokybės produktai būtų prieinami visiems. Aš nenoriu tikrai auginti produktų ir gaminti jų tiems, kurie ir taip e, turi pakankamai pinigų ir gerai gyvena. Aš norėčiau, kad ir netokie pasiturinti žmonės išgalėtų įsigyti ekologinių produktų. Ir tam mums yra reikalinga e, institucijų parama, kad mes galėtume tą žemdirbystę vykdyti efektyviau ir kad visi žmonės galėtų įsigyti ekologinių produktų. Dėl importo. Taip, į mūsų šalį yra importuojama šiek tiek produktų. Tačiau jeigu kitose šalyse reglamentavimas yra laisvesnis, mes tų produktų negalim įsivežti, nors rinkoje yra konkurencingi ir pagal kokybę, ir pagal kainą. Ir mes rinkos poreikių kai kuriuose srityse nepatenkinam, nes patys tokių produktų nepagaminame. Todėl dar kartą noriu pabrėžti, kad ekologiniai produktai turėtų būti prieinami visiems. Ir aš kalbu ne tik apie ES, reikia kalbėti ir apie kitas už ES esančias valstybės. Neekologiškai produktai, ne produktai yra uh, gerokai prastesnės kokybės. Mes, nedidelių ūkių ūkininkai, kurie turime ekologiškus ūkius, tikrai labai daug lėšų skiriame sertifikavimui. E, mes Galisijoje mokėme atitinkamoms institucijoms tikrai labai daug pinigų, kad gautume sertifikatus. Ir nemanau, kad tokia dabartinė situacija yra teisinga. Aš nemanau, kad mes turim skirti papildomas lėšas dar patikroms, jau ir taip esam nedideli ūkininkai ir turim daug sąnaudų. Kalbant dabar apie politiką ir apie ribinės vertės, kurios jau buvo minėtos, apie likučių ribinės vertės. Jeigu gamintojo produkcijoje yra tarybinė vertė nustatoma, tai tarybinė vertė turėtų būti nulinė. E, mes e, Tačiau teršalai patenka į mūsų produktus iš oro, iš gretutinių ūkių, iš e, fabrikų ir taip toliau. Lygiai tas pats pasakytina apie vandenį, juk mes negalim užtikrinti, kad vandenyje nebūtų jokių teršalų. Mes norim laistyti savo ūkius švarių vandeniu, bet mes negalim užtikrinti, kad e, ta ribinė vertė yra nulinė. Juk tikrai gali patekti kažkoks taršalų kiekis į ūkius. Šalia mano ūkių yra paprasti ūkiai, ne ekologiniai. Ir aš tikrai neketinu kelti bylų ir kviesti juos į teismą tik dėl to, kad mano ūkis kenčia. Mano kaimynas yra ūkininkas, jis nusprendė, kad jo ūkis neturėtų būti ekologiškas, bet jis vis dėlto užsiema ūkininkavimu ir mes e, galime rinktis, e, ko, kaip mes norime ūkininkauti. Tačiau dėl to aš neturiu teisės jam prieštarauti ir sakyti, kad jo naudojamos trašos ar pesticidai kenkia ir mano ūkiui. Dar buvo iškeltas klausimas, į kurį labai sudėtinga atsakyti. Dėl komisijos pateikto reglamentavimo tai labai svarbus dokumentas, bet jo pagrindinis tikslas turėtų būti sveikų produktų gamyba. Juk to siekia komisija. Manau, kad diskusijos tikrai užtruks netrumpai, viską reikia apma apmastyti, reikia pakalbėti su gamintojais, nes juk jie yra šios ryties ekspertai. Dėkuoju. Wysłuchanie Państwa było wielką przyjemnością. Te wypowiedzi naprawdę budują. I także Buvo labai malonu jūsų klausytis ir taip pat buvo labai gerų pavyzdžių, kaip neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko, taigi šiais pavyzdžiais galime pasiekti tikrai. 12 kolegų užsiregistravo klausti kalbėti, po to dar ekspertai turės atsakyti klausimus ir po 15 minučių turėsime baigsiu posėdį. kiekvienam po vieną minutę skirsime ir tik tai klausimus prašau užduoti ponas Būda vieną minutę. Viena minutė. Labai ačiū trumpai per tą minutę. Labai aukštai vertinu visų ekspertų teiginius apie ekologinę žemdirbystę. Tikiuosi, E, sugebėsime sudaryti sąlygas ekologiniai žemdirbystė toliau plėtotis, labai svarbu nepamiršti ūkininkų ekologinių, tačiau kartu turime galvoti ir apie ekologinių žemės ūkio produktų vartotojus, kurie suteikia galimybę išgyventi ūkininkams. Taigi, e, <clears throat> Todėl manau, kad taikomas išimtis turėtų būti labai ribotos ir laikui bėgant jos turėtų būti panaikintos, nes išimtis sąlygoja arba skatina sukčiavimą. Noriu pakalbėti apie tas likutinės ribinės vertės, neturėtume jų labai toleruoti, nes daug E, neleistinų medžiagų turintis produktai neturėtų būti laikomi ekologiniais, nes net ir jeigu taip atsitinka ne dėl ūkininkų kaltės. Manau, kad žalą turėtų, turėtų mokėti ne e, ūkininkai, bet draudimas. Pone Šrair, labai dėkoju paskutiniai kalbėtojai, kurios prašymas tikrai buvo įspūdingas ir nuoširdus. E, E, aš manau, kad būtina atsižvelgti į individualius atvejus, svarstant atskirus atvejus, o ne vadovautis bendromis taisyklėmis. Noriu paklausti apie e, žemės ūkio kooperatyvus, kurių e, daug yra Europoje ir kaip vienas kolega pasakė, truputį nešių negalima būti. Tai e, ir tie mišrus ūkiai, kurie veikiam žemės ūkio kooperatyvai ir ūkininkų ūkiai, ką turime su jais daryti, jeigu juose yra auginami, tarkim, javai ir, ir e, kultivuojame gyvulininkystė, galvininkystė. Pan poseł Buonanno. Buonanno. Sì, grazie signor Presidente. Beh, Io sono... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš tų, kurie sako, jog 20-21 metai yra per vėl lido, tam mums reikia anksčiau kažką padaryti. Aš nenoriu atstov... Ne, nenoriu atstovauti tų stambiųjų koncernų interesams, kurie ir taip gerai gyvena. Uh, E, Austrijoje atliekamas kontrolės kartą per metus, tai yra puiku, tačiau jeigu kontrolė vykdoma tik kartą per metus, galima būtų ir kažką papildomai daryti arba ją atlikti keletą kartų per metus, kad e, viskas būtų, kad vis kokybė būtų užtikrinama. Taip pat mums reikėtų ant, kiekvienam, ant kiekvieno produkto užrašyti ir jo kilmę, kad vartotojai tiksliai žinotų, iš kur tas produktas atėjęs. Uh, E, turiu nedaug laiko kalbėti, dėl to pabaigoje dar noriu pasakyti, kad jeigu kalbame apie ekologiškus produktus ir esame pasiryžę šiek tiek daugiau sumokėti, mums, mes norime turėti sveiką produktą. Ir jeigu turime tokį produktą, už kurį mokame daugiau, tuomet ir kontrolė turi būti griežtesnė. Ir, e, ir gamyba turėtų būti vykdoma taip, kad ji būtų palanki vartotojui. Ponas Nieko. Visų pirma, norėčiau padėkoti ekspertams už puikų pristatymą. Keli klausimai mūsų ekspertams. Norėjau pirmųjų ekspertų paklausti, bet uh, užduosiu tuos klausimus dabar glaušiau. Bet pasiūlyme 60 straipsnėje kalbama apie sertifikavimą, kuriuo siekiama sumažinti sąnaudas ir išlaidas. Tačiau taip pat nurodoma, kad jeigu uh, 5 hektarai nau, turi būti naudojami ūkininkavimui. Ir tik tai tokie ūkiai, kurie atitinka šio dydžio kriteriją, e, kriterijų gali pasinaudoti tomis taikomomis taisyklėmis. Šis kriterijus tikrai yra pakankamai aiškus ir tai nurodo, kad grupinis sertifikavimas, tur, grupiniam sertifikavimą turi dalyvauti visi grupiai priklausantis ūkininkai. Ar taip yra? Ponui Hazek žodis. Aš noriu padėkoti pranešėjams už jų pasirintas mintis, pristatytas situacijas. Aš turiu klausimą susijusiu pirmiausiai su gyvūnų gerovė. Ir e, kolegė iš Austrijos daug kalbėjo apie e, galvijų ganiklas, ganimą nuolatinį tam, kad e, būtų galima užtikrinti kuo E, geresnės laikymo sąlygas, tačiau yra įvairių išimčių susijusių su e, tam tikrais apribojimais galvijų, pavyzdžiui, kastruotų, kurie ne, ne, kurių neleidžiama e, kurie neleidžiami į lauką, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl apribojimų, kalbant apie tą žalą, kuri yra patirima dėl kaimynų kalties, kurie neekologiškai ūkininkauja. Tai kokiu galima būtų priemonių imtis, kad ta žala sumažėtų? Dziękuję pan poseł Zulo. Zulo dabar. Raggiungere una produzione agricola eh, interamente biologica credo sia eh, l'obiettivo. Eh, mes visi siekime aukštesnės kokybės žemės ūkio veiklos ir gamybos, tam mums reikalingas šis reglamentas, jis tačiau neturi būti per griežtas, nes kitaip mes nepasieksime užsibrėžtų tikslų turime nepamiršti įvairių ribinių verčių, jas būtina nustatyti reglamento tekste. Galima diskutuoti ir apie likutinės medžiagas, kalbėdami apie ekologinį ūkininkavimą turime e, turėti prieš akis visą procesą ir <clears throat> jeigu mes susitelksime į procesą, tai tos likutinės medžiagos galbūt netaps tokios svarbios. Klausimas e, probleminis susijęs su mišreis ūkiais. Noriu jūsų paklausti, kiek mažiausiai laiko jūsų vertinimu reikia, kad e, e, įprastinis ūkis galėtų persiorientuoti 100 procentų į ekologinį. Ponas Buvė dabar. Ačiū labai trumpai. Manau, kad reikia grįžti prie aspirties taško, kodėl komisija pradėjo šią diskusiją dėl naujo reglamento. Aišku, kad dėl sukčiavimo susijusio su importo rinka tai yra atspirties taškas. Kodėl mes norime dabar patvirtinti bendro pabudžio tekstą, kai e, šiuo metu reikia spręsti problemą susijusią su sukčiavimu. Su skandalas <clears throat> neseniai e, išaiškintas Italijoje dėl šimtų tūkstančių ir tūkstančių tonų kukurūzų ir sojos importuotos, kuri buvo deklaruota kaip ekologinė, o iš tikrųjų tokia nebuvo. Jeigu vartotojų pasitikėjimas bus visiškai sužlugdytas arba bus sužlugdytas dėl to, kad e, dėl importuojamos produkcijos mes susidursime su tokiais skandalais, tai e, problema bus tikrai labai didelio masto. Taigi, ką mano ekspertai, ar reikėtų reglamento E, tekste daugiausiai dėmesio skirti šiai problemai ar ne, nes problema yra susijusi su sertifikavimu, su kontrole ir trečia problema susijusi su tarša, ir, nes šiandien jeigu <clears throat> ūkininkas ekologinis patiria e, tam tikrą žalą dėl taršos, kuri vyksta ne dėl jo kalties, tai tokia padėtis nėra priimtina. Ačiū, ponas Ropė dabar. One minute, no more. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, mane šiek tiek nuvylė ekspertų nuomonė, kad dokumentas komisijos pateiktas nekoks, švelniai sakant, ir iš tikrųjų mes turim labai daug padirbėti, kad jį patobulinti. Visų pirma, turim e, pasisakyti savo, kad mes visi norim gero, saugaus ir sveiko maisto už priimtiną kainą. Ir šiandieną turbūt galim tik tai džiaugtis tuo, kad vartotojai pasitikė ekologinę produkciją. Tai mus skatina, manau, ir norėčiau nuomonės e, ekspertų e, padaryti tai, kad ką šiandieną užauginam ekologiniam ūkiją, jis turi pasiekti vartotoją. Nes atskirose šalyse, tame tarp ir mūsų šalyje, yra maišoma su neekologiniu produktu ir praktiškai e, nepasiekia vartotojo. Tai pirmas dalykas, manau, ką mes turėtumėm padaryti. Ir antras dalykas, kad e, ūkiai iš tikrųjų turėtų perspektyvą ir manau, kad e, ši šakas, šaka yra viena iš perspektyviausių, tai yra paramos dalykai. Mes turim nustatyti aiškius ateities reikalavimus ir turim nustatyti protingą grafiką ir įstengtis įgyvendinti. Ačiū. Pan poseł Dorfmann. Danke, Herr Vorsitzender. Ja. Ačiū pirmininkė. Du pasvarstymai dėl išimčių taikymo, tai kas buvo pasakyta apie sėklas, yra labai suprantama ir priimtina, nes e, e, manau, kad daugelį atvejų būtų galima daug didesnė dalimi naudoti ekologinės sėklų rūšis O kalbant apie kitas išimtis e, taikomas e, galvijų tvartams e, ir jos yra taikomos ypač smulkiems ūkiams, tai aš suprantu, kad naujo modelio tvartai, kol bus pastatyti, gali užtrukti kurį laiką, kalbant apie ragūnų pjovimą arba, arba kastravimą Tai žinoma labai romantiškai skamba e, tas siekis, kad reikia galvėjams palikti ragus, tačiau ar tai yra naudinga jų sveikatai yra kitas klausimas. Kalbant apie perėjimą nuo e, įprastinių prie ekologinių ūkių, ar nebūtų e, E, pirmas žingsnis į tokį lengvesnį perėjimą, pavyzdžiui, nustatymas tam tikrų prievolių, kad e, tame pačiame ūkija būtų e, tie patys žemės ūkio produktai auginami tiek įprastiniais, tiek ekologiniais būdais. Iš keturių užsiregistravusių dar nekalbėjo tik ponas Teran. Jums dabar vieną minutę, prašau. Ponas Ferran. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad visi e, sutinkame, kad reikia skatinti ekologinį ūkininkavimą ir padėti šiam sektoriui, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį e, tiek į ekspertų, tiek į tiek kolegų dėmesį <clears throat> į tai, kad e, mūsų rinkoje yra genetiškai modifikuotų produktų, hormonais apdorotų ir kitų E, <clears throat> ir kad e, tokių produktų atsiras daugiau, ypač po to, kai mes pasirašysime laisvos prekybos sustarimą su jungtinėmis valstijomis. Ar ponas Agnew, Aguilera ir Kostinger e, gali atsisakyti savo noro kalbėti, ar būtinai norite užduoti konkrečius klausimus. Suprantu, kad uh, norite kalbėti, taigi 30 sekundžių jums kiekvienam, prašau. Egnių, prašau. <laughs> Vertėjai mano pavardį ištarė kaip Gijom. Ar jūs mano pavardę turėjote minėti? Trys klausimai, poniai Ypelsberger. Teikite, <clears throat> kad turite uh, 500 <clears throat> žindenių karvių 150 hektarų. Tai buvo išversta, jūs e, e, linguojate galvą, tai aš suprantu, kad buvo neteisingai išversta. Ar galite patvirtinti ar paneigti gandą apie tai, kad Austrijos ekologiniai ūkininkai gali naudoti glifosiną? Ar man iš tiesų neteisingai informuotas? Jūs teikite, kad uh, norite, kad daugiau atsirastų ekologinių ūkių, ar nereikėtų labiau orientuotis į vartojimo poreikius, nes jeigu bus per daug ekologinių ūkių, tai jie praras paramą. Ačiū, ponė Senradova. Ačiū, ponė pirmininkė reikėtų atsižvelgti į tai, kad e, ekologinis ūkininkavimas yra ne tik sveikų produktų gamyba. Reikia ne tik taip vertinti teisės aktus, reikia atsižvelgti ir į vietos rinkas ir įvertinti, kokį poveikį tai turės joms. Man labai patiko pranešimai. Klausimas, ponė Rodrygės, jūs minėjote, kad smulkiems ūkiams yra nedaug galimybių įsitvirtinti. Esu pati iš Austrijos, tačiau manau, kad ekologinė žemdirbystė būtent smulkiems ūkiams atveria papildomų galimybių, ypač E, sudėtingesnių sąlygų regionuose. Ar jūs manote, kad reikėtų daugiau finansinių išmokų ir paramos, ar matote e, kitas galimybės, tarkime, kad rinkoje už savo gaminius galite tikėtis didesnės, aukštesnės kainos ir tokiu būdu e, palankesnių ekonominių sąlygų. Ačiū, dabar prašau ekspertų atsakyti užduos klausimus per dvi minutės kiekvienam. Um, also ganz als erstes möchte ich. Pirmiausia, norėčiau pataisyti tos tai skaičius. Mes turime 80 karvių savo ūkyje, ir turim, kurios e, mes ūkininkavom turime 105 hektarus. Tačiau įprastinis e, ūkio dydis yra 16. 16 karvių. Austrijoje galioja aukštesni standartai, standartai lyginant su kitomis ES šalimis. Vien jau dėl to, kad mes jau labai seniai ūkininkavome, ekologi, ekologiškas sektorius yra, e, egzistuoja. Ir taip pat dėl to, kad mes taip eko, e, ūkininkaudami turime turėti galimybės realizuoti savo produktus, sėkmingai realizuoti. Ir Austrija vertina šiuos ūkius kaip labai svarbų kaip, kaip e, žemės ūkio pagrindą praktiškai. Ir vis dėlto mes tengiamės e, vis tiek toliau plėtotis, e, kelti savo standartus ir taip pat ir persiorientuodami į ekologišką ūkininkavimą šimtų procentų mes tarsi bandome ir savo standartus kelti ir įrodyti pavyzdį kitoms valstybėms. Uh, Ar klausimas, ar atėjo laikas perorientuoti visus ūkius į 100 procentų ūkininkaujančius ekologiškai, nemanau, kad, dabar atė, kad, kad laikas ir ar momentas laik, laike yra teisingas kriterijus. Mums svarbiausia e, išsiaiškinti, ar pasiekėme ribą, kad e, kai pradėję ūkininkauti ekologiškai, ar jau galime išsilaikyti iš tos savo produkcijos ir jos realizavimo rinkoje. Dėkoju. Merci, donc euh, il y a beaucoup. Labai ačiū, buvo daug užduotų įdomių klausimų, aš pamėginsiu trumpai juos atsakyti, kalbant apie mišrius ūkius. Žinoma, ne trukmė, čia svarbiausias dalykas jų egzistavimo Prancūzijoje siekiama taip pat šimtaprocentinio perimo prie ekologinio ūkininkavimo, tai yra įmanoma, tačiau tam reikia tam tikrų techninių gamybos arba patekimo į rinką nuostatų. Ir e, čia kaip pavyzdį galiu pateikti bitininkystę. Jeigu e, bičių ūkis e, arba vėliai stovi nelabai toli nuo kokios nors gamyklos, tai bitininkui negalima sertifikuoti savo medaus kaip ekologinio. E, taip pat ir e, cukrinių runkelių augintojai, tarkim, Prancūzijoje turi nelabai daug galimybių sertifikuoti savo cukrinius runkelius kaip ekologinius ir arba juos e, parduoti ir netgi e, tie e, cukriniai runkeliai, kurie tikrai auginami kaip ekologiniai, turi būti parduodami dabar Prancūzijoje dabartinėmis sąlygomis kaip įprastiniai. Manau, kad reglamento nuostatos iš tiesų e, yra tinkami pasiūlymai, visuomenėje gali būti diskutuojami pakankamai svetingai, nes e, netgi e, dėl rinkos, padėties rinkoje tam tikros nuostatos yra primetamos, tarkime, dėl bulių kastravimo, nes tiek siekiant pagerinti mėsos kokybę, tiek sutrumpinti jaučių auginimo laiką. Taigi, atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek per ilgai atskinamas klausimus, tačiau prieš tai kalbėjau trumpiau savo pranešimą pristatydamas. Ačiū už pateiktus klausimus dėl likutinių verčių, pavyzdžiui. Aš apie tas likutinės vertes kalbėjau. Mums šis klausimas yra labai svarbus. Ir taip pat turim pakalbėti apie transgenetinį kultivavimą. Mes turim užkirsti kelią tam. Mes turim skatinti sveikų produktų auginimą. Pavyzdžiui, auginant kukurūzus, labai svarbu, kad nebūtų jokios taršos ir kad tie kukurūzai neauktų šalia genetiškai modifikuotų. Taip pat mišrieji ūkiai, apie juos mes kalbėjome nemažai. Manau, kad pirma mintis buvo, kad reikia ekologinio ūkio sertifikato. Ispanijai, pavyzdžiui, auginam avis, kurios nelaikomos ekologiškomis dėl to, kad šeriamos neekologiškais kukurūzais ar grūdais arba ganosi neekologinėse ganyklose. Ir manau, kad e, tos teisės nuostatos e, praktikoje yra neįgyvendinamos dėl to, kad labai daug yra sankirtų tarp ekologinių ir neekologinių produktų. E, kitas klausimas buvo apie verčio nustatymą. Tas vertas turim vertinti labai griežtai. Aš nežinau, kaip tai daroma Europos Sąjungoje, kaip vyksta teisės aktų įgyvenimas, kaip vyksta patikra, tačiau iš tiesų tos patikros turi būti vykdomos ir turi būti užtikrinama, kad produktai yra aukštų standartų. Dar buvo iškeltas klausimas apie sėklas. Aš apie sėklas kalbėjau, sakiau, kad Ispanijoje yra labai sudėtinga gauti ekologiškų sėklų, jos tos sėklos yra importuojamos iš kitų ES šalių. Ir, kaip jau minėjau, tos sėklos nebūtinai yra tinkamos mūsų dirbožėmiai. Taigi, geriau būtų tas sėklas pirkti vietos regionuose ar keisti sėklomis tarp atskirų tos vietos augintojų, o ne jas importuoti. Ir žinoma, tam tą turėtų leisti teisės aktai. Dėkoju už nuostabius pristatymus. Dėkoju kalbėtojams, tikrai jūsų informacija buvo labai svarbi ir vertinga. Žinoma, kad mums bus daug lengviau priimti sprendimus, renkti ataskaitos. Taip pat dėkojom ir prieš tai pasisakiusių ekspertų grupiai. E, savo pranešimus ekspertai pateiks raštu, taigi viską turėsite raštu. Ponas Hoisling, minutė. Dėkoju visiems ekspertams, kurie kalbėjo. Yra puiku išklausyti ir praktikoje dirbančių žmonių. Ir aš manau, kad visų išvada yra daugiau mažiau vieninga, kad komisija įrokai e, peržengia ribas to, ką, ką jinai turėtų daryti. Ir aš manau, kad galbūt mes iš tiesų nenorime visokiojopos revizijos šio dokumento, bet kai kurios dalis reikės tobulinti. Gaila, kad komisijos atstovų čia nebuvo, nes būtų įdomu sužinoti, kaip komisija uh, E, ketina elgtis su tuo savo pasiūlymu. Ir mes, aišku, savo ruoštų pateiksime savo pasiūlymus ir e, ieškodami atsakymų į tuos klausimus, kuriuos, kurie kyla e, šiam sektoriui. Mes, aišku, turime turėti dokumentą, kuris yra veiksmingas ir, ir padėd, padėtų mūsų ūkininkams. Ir aš manau, kad ne komisija išrado tą ekologišką ūkininkavimą, o patys ūkininkai ir jų asociacijos. Ir dėl to manau, kad mes turėtume įsiklausyti į tai, ką apie tai kalba e, ūkininkų sąjungos ir suinteresuoti ūkiai. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame klausime. Aš manau, kad mes čia išgirdome nemažai išvalgų manau, ir parlamente, ir taryboje, ir komisijoje mes galėsime toliau dirbti ir gana sparčiai prieisime prie bendros pozicijos ir bendro parengto, vieningai parengto veiksmingo dokumento. Šis sektorius parodė, kad mums reikia, kad politika būtų patikima ir numatytų labai iškes sąlygas, kaip veikti šioje srityje. Dėkoju. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Europejska była. Ačiū komisijos atstovai salėje sėdėjo, klausėsi mūsų diskusijų ir jos bus mums labai naudingos, priimant tinkamus sprendimus. Dar padėkoju ekspertams, visiems dalyviams trumpa techninė pertrauka prieš koordinatorių posėdį dabar ir prašau dabar visų, kurie jame neturėtų dalyvauti, greitai išeiti iš salės. Oui, ça va, ça va efficace au niveau